Good morning. Labas rytas, gerbimi kolegos. Man atrodo, kad jau galime pradėti. Turime svečius du. Šį rytą ir išklausysime jų kartu. Ponas Ekardas Zinkė pas mus lankosi KBA agentūros atstovas. Vakar buvo minima jūsų institucija e, keletą kartų ir taip pat pas mus lankosi ponas Šulti. E, Mobilitat, TUV Nord Mobilitat atstovas, prašysiu jūsų pristatyti savo klausimą trumpai Ir prašysiu, kad kolegos klaustų konkrečiai to žmogaus, kuriam nori pateikti klausimą, pasakyti, kam jie nori bus geriau taip organizuoti darbą, jeigu konkrečiai bus nurodyta, kieno klausiama arba, pavyzdžiui, abiejų. Bet reikia tą nurodyti. Pirmasis, pana Zinkė. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami nariai. Norėčiau pasisveikinti su jumis visais ir norėčiau pristatyti savo instituciją, save. Aš esu Ekhartas Cinkė, Hamburgo gražiame mieste esu gimęs, vadovauju KBA, Krafart Bundesamt, tai yra tipo tvirtinimo institucija Vokietijoje. Nuo 2004 metų KBA dirba, e, yra pavaldi transporto ir skaitmenės infrastruktūros ministerijai. 150 e, darbuotojų dirba mūsų institucijoje. Vokietijoje mes esame gerai žinomi dėl to, kad e, egzistuoja registras, kurį mes kaip tik tvarkome. Ir mes registruojame pažeidėjus eismo taisyklių, taip pat ir transporto priemonės. Visos transporto priemonės, kurias reikia įregistruoti, kuriams išduodami numeriai, yra įregistruoti mūsų institucijoje, mūsų tarnyboje. Mes kalbam apie 66 maždaug milijonus transporto priemonių. Mes esame taip pat informaciją teikianti institucija transporto priemonių srityje ir e, turime statistikos tarnybą, e, kuri tvarko registrą, rengia įvairius renginius, e, leidinius, atsiprašau, ir šiandieną Galime pasakyti, kad yra transporto priemonių technologijos skyrius pas mus, jis atsakingas už tipo tvirtinimą taip pat yra techniniai padaliniai. Pernai 20 tūkstančių tipų buvo patvirtinta. Iš dalies tai yra testinė veikla. Mes gilinamės į technologijas, produktų saugumo sritį, tai yra mūsų kompetencijos dalykai. Tiek trumpai pradžiai apie mane ir apie mūsų tarnybą. Dabar ponas Šulti. Labai ačiū. Keima pirminkė, tikriausiai daugelis iš jūsų e, TUV e, žinote, aš pristatysiu jums techninius e, klausimus. E, esu Life Erik Šulte, e, TUF Nordmobilitet dirbu. Tai viena iš didžiausių priežiūros institucijų, techninės priežiūros institucijų. Mes tikriname ir nepriklausomai sertifikuojame transporto priemonės, dirbame Hanoveryje. Ir šiaip 70 šalių dirbame oro E, erdvės e, transpor, oro transporto srityje, kelių transporto srityje. Mes siemi su mobilumu ir saugumu jau 140 metų. Mano srityje 2500 žmonių dirba. 320 e, milijonų eurų tokia mūsų yra apyvarta. Mes pirmiausia inspektuojame transporto priemonės, vertiname jas, e, taip pat gilinamės į vairuotojo pažymėjimus. 2,5 e, milijono techninių inspekcijų yra atlikta, yra atliekama per metus. Tai yra svarbu užtikrinant saugumą keliuose. TUF Nord Mobilitet visoje Europoje, jeigu pasižiūrėtume, yra viena iš pagrindinių uh, įmonių, dėgiant naujas technologijas. Mes esame lyderiai technologinės plėtros srityje, pirmiausia, siekiant mažinti CO2 emisijas, e, taip pat e, riboti išmetalus ir panašiai dėl tipo tvirtinimo TUF Nord mobilitėt yra institucija, kur yra atsakinga už tai. Mes atliekame e, patikras, testus sertifikavimo proceso metu. KVA, RDV institucijos veikia, dirbame su jomis tiek Vokietijoje, tiek Niderlanduose. TUF Nord Mobilitet e, glaudžiai bendarbiauja su e, komisija ir taip pat su jungtinių tautų transporto komitetu veikiančiu Ženevoje. Dabar e, du pranešėjai pradės klausimus ponas Alba. Labai ačiū. Norėčiau e, pateikti Jums klausimų. Vienas susijęs su Jūsų atsakymu į tai, kodėl kai kurie gamintojai E, išjungia filtrų sistemas tam tikrose e, temperatūros. Jūs sakote, kad tai yra verslo paslaptis ir dėl to negali būti skelbiama viešai. Šis komitetas yra tyriamasis komitetas ir norėjau paklausti, ar jūs galėtumėte daugiau, ką nors mums pasakyti, patikslinti tuos teiginius. Galite galbūt e, pasakyti, kam skiriate klausimą abiems svečiams. Svarbu, kad svečiai žinotų, į ką kreipiatės į abu. Taip? Ponas Cinkė. Atskiros dalys variklyje ir e, recirkuliavimo sistemos E, priklausomai nuo technologinio etapo yra gerai žinomi, tačiau ko mes nežinome taip išsamei ir kas yra susijęs su mm, verslo paslaptimi. Tai yra, kaip atskirų sistemų prietaikos aplikacijos veikia, tiksliau, kaip duomenys yra įdėgiami tas sistemas tai yra susiję su, pavyzdžiui, varikliu, prie variklio ar atskirai nuo variklio. E, dalelių e, filtras dizeliniuose automobiliuose, e, NOX filtras konkrečiai gali būti paminėtas ir LNT, NOX gaudyklė gali būti minima. Tai priklauso nuo atskirų modelių, kaip duomenys yra įdėgiami ir tai nėra viešai skelbiama. Tai yra informacija, e, technologiniai dalykai, kuriuos naudoja įmonės ir tai priklauso prekybos paslapčių, verslo paslapčių sričiai. Aš e, galiu pakartoti, sako ponas Šulce, tai, kas sakė ponas Cinkė. Turinys prietaikų ir duomenų įdėgymas nėra viešai skelbiami, tai yra prekybos paslaptys, verslo paslaptys. Abiems klausimas jums skiriamas. Vakar Italijos ministerijos atstovas mums kalbėjo apie tai, kad egzistuoja skirtumai tarp emisijų. Uh, ir kad tai yra skirta apsaugoti varikliams. Ar jūs manote, kad iš tikrųjų išmetamose kiekiai emisijų skirtingi tam ir skirti, kad apsaugotų variklį? Dėkuoju. Aš negaliu vertinti to, kas sako kiti, bet kalbant apskritai, galima pastebėti, kad jeigu kalbame apie išjungimo mechanizmus, kurie yra minimi teisės aktuose ir nus, sprendimas, kaip tie dalykai naudojami teisėtai ar neteisėtai, tai nėra pakankamai aiškiai išdėstyta, kad būtų visiems visiškai aišku, kaip e, naudoti tuos dalykus, tuos įrenginius. Ponas Šultė. Dėkoju. E, turiu pasakyti, kad reikia išsiaiškinti kontekstą klausimo, kad būtų galima pateikti kokį nors vertinimą. Tačiau variklyje ir kituose mechanizmuose e, yra tam tikrai elementai, ir tai siema su išmetalų kiekiais. Mes, jeigu žiūrime į įvairius elementus ir sąveiką su kiekiu emisijų, turime galvoti apie tai, kokia būtų optimaliai situacija. Negalima e, atsietai kažko įvertinti. negalima paprasčiausiai kažko atskirai sakyti, neįvertinant absoliučiai viso konteksto. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau paminėti KBA studiją, kuri buvo paskelbta šiais metais. Ir norėčiau paklausti pono Zinkės. Tos studijos rezultatai tikrai buvo šokiruojantis, nes emisijos viršio leistinas ribas daug kartų nei rodė testai laboratorijose. 91 mg kilometrų tai yra tris kartus daugiau nei euro 6 e, sunkia svoris transporto priemonės išmetalai. Tai yra didelis e, skaičius. Ir mano klausimas štai koks. Tai tikriausiai nėra jums nauji dalykai. Jūs tikriausiai turėjote nemažai įtarimų, kad automobiliai išmeta kur kas daugiau kelyje nei atliekant e, testus laboratorijose. Ir ar jūs kada nors šių metų balandžio mėnesį paskelbtus testus, kur, apie kuriuos buvo paskelbta balandžio mėnesį. Ar jūs jų ėmėtės iki 15 metų sausio? Ačiū už klausimą. Anksčiau mes turėjome laikytis ES e, derinimo taisyklių, harmonizavimo taisyklių, kalbant apie tipo tvirtinimą. Ir mūsų institucija, taip pat kitos institucijos, kurios buvo įtrauktos, pavyzdžiui, techninės apžiūros tarnybos, mes tiesiog taikome taisyklės ir laikomės numatytų sąlygų. Ir jau kurį laiką buvo žinoma tame sektoriuje kad rezultatai, kurie gaunami laboratorijų testuose, skiriasi nuo rezultatų, kai automobilis važiuoja keliu. Ir akivaizdu, kad tas atotrukis egzistuoja tarptų dviejų scenarijų. Na ir viena iš priežasčių yra ta, kad mūsų tikslas yra siekti, kad tas atotrukis būtų kuo galima mažesnis, kad prieartėtumėme prie realybės kiek, kiek įmanoma labiau, kad būtų daugiau skaidrumo. Dėl to mūsų jau eilę metų yra kuriama vairavimo realiomis sąlygomis testavimo sistema. Taip, testavimo sistema keliuose. E, Ir tie laboratorijose gaunami testai matome didžiulį atotrukį ir štai dabar matome rezultatus. Bet tipo tvirtinimo jūs dar taip pat tyrėte, ar automobilių gamintojai nesukčiauja testų metu. Ir nuo pat reglamento pradžios 2007 metais buvo e, to siekiama. Ir tai yra puikus būdas surasti išderinimo įrango. įrangą. Ir jūs apie tą išderinimo įrangą žinojote, buvote kelis atvejus išsiaiškinę. Ir tai nėra susiję su, su vairavimo realiomis sąlygomis testais, tai tiesiog laboratorijų testų buvo pakartojimas. Ar jūs tą darėte 2015 e, m. rugsėjį? Ačiū. Jeigu mes galime atlikti papildomus testus, tai čia tą darome dėl paprasčiausios priežasties. Žinome, kad tam tikros e, gamintojo prietaikos nėra patikimos. Ir mes taip pat žinome, koks yra techninis spektras, tai yra būtent e, čia svarbus yra greitis ir laikas. Ir žinome, kad ta programa gali būti išjungiama, taigi reikėjo dėl to uh, sukurti tokias testavimo procedūras, kad būtų galima išsiaiškinti, ar tas buvo daromas išvelgiant į laboratorijų testus. Po 15 metų rugsėjo mėnesio, bet prieš keturi, ketveri, jau ketverius metus jūs žinojote, kad buvo tas didžiulis atotrukis. Tai ar jūs tuos testus atlikote anksčiau, kad būtų galima uh, išsiaiškinti, ar nėra išdelinimo įrangos ar kitų sukčiavimo elementų, kuriuos pasitelkė automobilių gamintojai, kad apeitų testų rezultatus. Ar tą darėte iki 15 metų, jeigu ne, tai kodėl ne? Iki rugsėjo pabaigos 2015 metais 15 metų 18-19 rugsėjo dienomis mes nebuvome gavę jokios informacijos, jokių duomenų, rodančių, kad automobilių pramonėje naudojama nelegali įranga, išderinimo įranga, tokia, kuri buvo surasta Volkswageno automobiliuose. Taigi mes tiesiog dėl to ir nedarėme tų papildomų testų. Jūs kaip tik patvirtinanti institucija jūs buvo kreiptas išsiaiškinti tą situaciją, turint omenyje, kad atotrukis vis augo. Ar tai nėra vienas, viena iš jums tenkančių teisinių prievolių tą padaryti, padaryti tą, ką jūs padarėte iki, po 15 metų rugsėjo mėnesio, bet ne anksčiau. KBA ir tipo tvirtinimo institucijos darbas ir vėlesni veiksmai yra aiškiai apibriežti pagal suderintus ES teisės aktus ir aišku, mūsų įgaliojimai nėra beribiai. Mes atliekame tikrinimus laboratorijos. Jeigu buvo kokių tai ženklų, mes jų negavome, nebuvo jokių duomenų, rodančių, kad yra sukčiaujama ir kad, kad toks tokia yra situacija. Ir tik tuo met, jeigu išsiaiškinama apie tokį atvejį, galima imtis papildomų pastangų. Ir dar aš norėčiau pabrėžti, kaip jūs teisingai irgi sakėte, mes atliekame daug testų ir tik iš aštuonių tik penki buvo atliekami keliuose PMS, PEMS naudojant tas nešiojamas e, emisijų matavimo sistemas. kalbant apie keleivinius automobilius, ten atotrukis buvo po to, kai automobiliai, kai buvo pateikti į rinką po dviejų, trejų metų ir nebuvo atlikti jokie testai e, keliuose, techniškai to padaryti nebuvo įmanoma. Ir kiek aš jau žinau, tai aš tikrai nemaniau, kad Europos aplinkosaugos agentūra, kad nors išsiaiškino, galiausiai gamintojai prisipažino, kad apie tą situaciją. E, ponas Karinš, aš norėčiau irgi papildomą klausimą užduoti. Jūs sakėte, kad nebuvote informuotas iki 15 metų rugsėjo mėnesio apie išdenimo įrangą. Aš norėčiau kitą klausimą užduoti. Aš nekalbu apie neteisėtą įrangą. Ar jūs žinojote, kad buvo didžiuliai atotrukiai tarp emisijų, kurie, kurie, mm, emisijų verčių, kurios gaunamos laboratorijose ir už laboratorijų ribų. Aš nesakau, kad tai nelegalu, bet tiesiog ar jūs žinojote, kad tas skirtumas, rezultatų skirtumas buvo milžiniškas. Iki 15 metų rugsėjo mėnesio skandalo. Aš, eidamas dabartinę savo pareigas ir kaip na, vairuotojas, kuris vairuoja automobilį, supratau, kad priklausomai nuo to, kaip tu vairuoji, išmetama daugiau ar mažiau emisijų. Bet jeigu jūs tai žinojote, kaip vairuotojas ar dėl kokių tai kitų priežasčių, ar jūs ką nors darėte, ar atkreipėte kieno nors dėmesį į tai, kad reikia kažką keisti, ar jūs tiesiog, na, laikėtės taisyklių, žinodamas, kad jos yra beprasmės ir visiškai nieko nedarėte. Ar bandėte kažką daryti, bandėte rašyti komisijai galbūt, ar vyriausybei, parlamentui. Ką darėte su tomis žiniomis? Dėkui. Mūsų techninėje srityje, kaip jau sakiau, skaitmeninė transporto infrastruktūra, svarbiausias dalykas yra mūsų srityje pritaikyti suderintus ES teisės aktus, griežtai taikyti ir laikytis jų. Jūsų atsakymas, štai koks jūs turite užduotį ir atliekate, bet nebandote nieko keisti, keisti situacijos. E, puiku, na, ne puiku, bet aš suprantu jūsų poziciją. Kitas klausimas. Gal galėtumėte paaiškinti, koks yra santykis tarp tipo tvirtinimo, kurį jūs atliekate savo agentūroje, ir TUFNORT e, techninės apžiūros salono. Kas atsakingas, kas atlieka testus, KBA turi laboratorijas, ar jūs turite tik tai žmonės, kurie štampuoja dokumentus, o visą darbą atlieka kiti? Kas prisima atsakomybę tokiais atvejais ir kas tą darbą konkretų atlieka? Tipo tvirtinimo procedūra yra tokia, kad e, gamintojas planuoja pateikti rinką sistemą ar automobilį, jį kūrė, aprašo ir kai jau kalba eina apie techninius rezultatus ir techninių standartų laikymasi, europinių ar tarptautinių techninių standartų laikymasi, tada turi būti atliekami testai ir tada KBA, e, rašoma paraiška, užpildoma paraiška mūsų institucijoje ir tada gamintojas per techninės apžiūros tarnybą, tai te, techninės apžiūros tarnybai pateikia visus e, duomenis. O KBA atlieka kredit, akreditavimą, tikrinama kokybė, ekspertinės žinios, atliekamas reguliarus auditas ir jeigu gamintojas su savo dokumentais ir techninės, tarny, techninės apžiūros tarnybos ataskaita. Tuos dokumentus pateikia mums, mūsų tarnybai, mūsų tarnyba juos tikrina, tikrina tų dokumentų turinį ir tada ta ataskaita yra analizuojama ir jeigu mes manome, kad techninės nuostatos yra tenkinamos, mm, to automobilio techninės nuostatos, techninės e, kvalifikacijos, tai tada mes išduodame akreditaciją. Ponas Karinš, nežinau, ar teisingai supratau. Gal aš nelabai vokiškai gerai suprantu, bet norėjau paklausti, kas yra atsakinga šiuo atveju - KBA ar TNM. Mhm kas yra atsakingas už tą automobilį, kurio tipas buvo patvirtintas, kam tenka atsakomybė. Atsakomybė už tipo tvirtinimą tenka KBA tarnybai. Panas Karinš, bet jūs kaip tos tarnybos atstovas, direktorius, tai yra institucija, kuri prisima savo irgi atsakomybę, ar jūs turite savas laboratorijas, laboratorijas ar viskas yra daroma su brangos pagrindu. KBA neturi savo testavimo įrangos ir laboratorijų, sako ponas Zinkė. Testai yra atliekami samdomų techninės apžiūros tarnybų. Pagal to gamintojo paraišką arba, tarkim, ataskaitą, kurią parengė tyrimo komitetas, mes užsakėme tada tas e, testavimo institucijas. Labai trumpai. Ponas Šultė, norėčiau irgi Jums atsakyti ir pasakyti, kad e, KBA ir techninės apžiūros tarnybos puikiai žino savo darbą ir kiek žinau, galbūt mūsų toks e, variantas Vokietijoje nėra unikalus, techninės apžiūros tarnybos ir tipo tvirtinimo institucija. Yra ne ta pati institucija, mes turime trečios šalies e, dalyvavimo principą ir viskas apibriešta taisyklėse, yra pasakyta, ką turi, ko neturi daryti techninės apžiūros tarnyba ir ką daro ir ko nedaro tipo tvirtinimo, tipo tvirtinant instituciją. Ačiū ponė Cinkė, ponė Šultė. Aš turiu kelis klausimus. Norėčiau pradžioje užduoti štai kokį klausimą. Nežinau, ar Kreifalt sprendimą jūs žinote, ar esate susipažinę šituo sprendimu, jis buvo primtas 2016 metais. Norėčiau daugiau Jums apie tai papasakoti. Audi klientas norėjo sugražinti savo Audi automobilį. Jam patvirtino, kad KBA tam 30 puslapyje konkrečiai yra sakoma, kad KBA suklydo tvirtindama tipą ir ne, nesurado sukčiavimo įrangos. Ir KBA nieko nedarė, nors buvo įrodymų, kad ta įranga yra instaliuota automobilėje. Ką Jūs norėtumėte pasakyti apie tai, pana Zinkė? Ne aš turėčiau komentuoti teismo sprendimus, trečios šalies primtus sprendimus, nesvarbu kokie jie bebūtų, bet aš žinau ir kitų sprendimų, kurie buvo primti Vokietijoje. kurie tai paneigia. E, be kita ko, mes e, pripažįstame, kad e, testavimo kelyje procedūra nebuvo įmanoma. Taip, aš suprantu tai, bet tarkim, Ponas Dajanė, buvęs e, už pramonę atsakingas komisijos narys, sakė, kad 12 metų birželio mėnesį jis nusintė laišką visoms ministeriams valstybėse narėse, kurios yra atsakingos už rinkos priežiūrą ir pareikalavo, kad rinkos priežiūra būtų sustiprinta. Ministras Rösle gavo tą laišką tuomet, tuometinis ministras Vokietijoje. Ar KBA irgi buvo supažindinta su tuo laišku? Ne, aš nežinau bet labai keista, nes jūs esate atsakinga institucija, jūs atliekate rinkos priežiūrą, tvirtinate automobilių tipus ir net nebuvote informuotas apie pramonės ministro skirtą laišką, man tai yra labai keista. Na, bent jau aš negaliu prisiminti e, to laiško. Tai tragiška tada tai. Kaip ponas Dobrint kitą savaitę pas mus irgi atvyks UBA 2008 metais sukūrė koncepciją, kaip būtų galima realiomis sąlygomis tikrinti automobilius. Tai yra birželio mėnesis 2008 metai. Ir KBA transporto ministerijos to dokumento pagrindu paprašė surenkti diskusijas, įtraukiant ir KBA instituciją, ar vyko tie pokalbiai. Ne. Tai ko mes galime dar jūsų ir reikalauti? Jūs esate institucija, kuri eilę metų visiškai nedalyvavote tame, kas vyksta. Na, aš negaliu nei to patvirtinti, nei paneigti, aš tik tai galiu atsakyti jūsų klausimus ir aš galiu patvirtinti, kad apie tai neturėjau jokių žinių, reikia kreiptis galbūt į ministrą, jo paklausti. Gal ministras pasakys, kodėl jūs atsakinga institucija nebuvote apie tai informuota. Ar kada nors buvo taikomos sankcijos pagal 13 reglamento straipsnį. 715 reglamentą aš įsivaizduoju, kad jūs žinote, kas parašyta 715 reglamente. Žinau bendrais bruožais, kas ten parašyta. Ten kalbama apie išlygas. Išlygas, kurios leidžiamos gamintojams. Ar kada nors buvo uh, baudos pritaikytos, nes gerai žinomas gamintojas, vokiškas gamintojas, aiškiai pasakė, kad jie nesielgia tinkamai, ar kad kas nors kada nors gavo baudų už tai. Ne, iki to atveju, apie kurį jūs kalbate, nebuvo niekam e, skirtos baudos. Vėliau po to, kai kilo tas skandalas Mirželio, e, tas skandalas tuomet e, čia kalba jau ėjo ne tik apie europinius teisės aktus, bet ir nacionalinius administracinius administracinės teisės pažeidimus. Ir tas gamintojas, apie kurią jūs kalbate, mes labai greitai sureagavome. Praeitų metų spalio viduryje jau mes ėmėmės priemonių prieš tą gamintoją. Mes taip pat draudėme pardavinėti tuos automobilius. Ar jūs sutinkate, kad nebuvo taikomos nuobaudos? Atrodo, kad elgiamasi netinkamai, e, tada kaip ir pabarami tie, kurie yra sugaunami, elgiantis netinkamai ir jokių nuobaudų nėra e, taikoma. Mano vertinimu tai jau ir yra nuobauda, nuobauda jeigu gamintojui yra pasakoma, kad jo produktai e, negali būti pardavinėjami, negali būti tiekiami į rinką toje, tokioje pačioje formoje, tai galiausiai veikla rinkoje draudžiama ir tai yra kaip ir nuobauda. Aš nemanau, kad tai yra nuobauda. Tai yra žingsnis į ateitį, bet nesvarbu. Dėkoju. Guten Morgen, Herr Zinke, und vielen Dank, dass Sie hergekommen sind. Labas rytas, ponė Cinkė. Ačiū, kad atvykot pas mus. Turiu porą klausimų. Anksčiau, kai jūs atsakinėjote prieš tai pateiktus klausimus, jūs sakėt, kad dėl e, netikrumo e, atsirado būtent e, skir tas skirtingas nuostatų interpretavimas. Bet kita vertus, vėl kalbant apie nuostatų nuostatų e, aiškumą, tai jūs turbūt neturėjot galvoje Volkswageno bendrovės. Volkswagenas yra atskiras atvejis, nes paaiškėjo, kad kalba buvo apie baudžiamąją veiką. Bet čia mes kalbam apie teisės aktų aiškumą teisinę prasme. Čia yra teisinis dalykas kalbam apie jurisdikciją ir aišku labai svarbu aiškiai interpretuoti e, teisės aktų nuostatas. Tiesiog norėčiau, kad įrašytumėte į posėdžio protokolą, kad jūs sakot, e, tai taip buvo pasakyta, kad dėl teisės aktų nuostatų neiškumo e, buvo skirtingai interpretuojami e, testų rezultatai, bet kita vertus vėlgi. E, dar e, komisaro Verhoigeno laikais buvo kalbama apie atitinkamą direktyvą ir jos e, tiesiog naują e, redakciją. Ir kaip tik todėl dėl nuostatų skirtingo interpretavimo nuostatos nevienodai buvo įgyvendinamos. Turiu kitą klausimą. Vakar buvo Fiato atstovų ir buvo pasakyta, kad jie parengė sistemą, kuri grindžiama 22 minučių e, pagrindu, per e, kurį tada jau aktyvuojami išderinimo įrenginiai. O tas testas paprastai trunka 20 minučių. Tai ką Jūs manot apie tokį testą? Ar tai irgi dėl teisės aktų nuostatų neiškumo? Ar čia kalbama apie tiesiog manipuliavimo atvejį, panašiai kaip ir Volkswagen atveju. Atsakymas. Taip, atsakydamas norėčiau štai ką pasakyti, kad e, per šį procesą e, kurį jūs paminėjot, e, da, rezultatas dar nepasiektas. Tačiau mes turim jau tam, tikrų, tam tikros informacijos, kurios pagrindų mes galim tiesiog labiau pasigilinti į tai. Ir jūs tikrai nustatėt, e, tai yra mes nustatėm, e, iš tikrųjų patvirtinom, kad po daugiau kaip 20 minučių tie išderinimo įrenginių e, veikimas labai su, sus, susilpnėja ir po to tada, atsi, tada katalizatoriaus e, vėlgi ciklas prasideda ir cheminiai procesai prasideda, e, žvarinimo procesas ir po kelių ciklų tada visa tai e, tiesiog prieina prie pabaigos. Ir viso šito padarinys yra tas, kad e, NOX e, emisijos labai smarkiai padidėja. Ir tai aišku nedėra su teisės aktų nuostatomis. Italijos valdžios institucijos tiesiog kaip snūduriavo ar kaip Vadinasi, jos e, iš tikrųjų negavo visos informacijos iš Fiat bendrovės. Ar jūs galit paaiškinti tą aplinkybę? Taip, yra tipų tvirtinimo institucija e, Vokietijoje. Ir kai, e, kai buvo tas atvejs nustatytas, mes susisiekėm su Italijos institucijomis, pranešėm joms apie tą atvejį, tiesiog su visom detalėm. Uh, bet mūsų, kiek mes manom, kad toliau tas ir taip ir įstrigo kažkur procedūroje. Beje, yra tarpininkavimo procesas, jame dalyvauja Europos komisijos atstovai. Ir mes stengiamės tiesiog, tiesiog baigti šią procedūrą, tačiau, kaip jau sakiau, ji dar nesibaigė. Ir Brandi, labai ačiū, ponė pirmininkė. Turiu klausimą ponui Cinkiai. Aš čia ir kalbu gimtają olandų kalbą. Mano klausimas būtų toks. Kokie jūsų yra teisiniai įsipareigojimai. Taip, aš sutinku, jūs e, atlieka tipų tvirtinimą, bet kita vertus išderinimo įrenginiai kaip po tokie. Tai čia e, kaip e, specialūs testavimai numatyti, Bet kita vertus, e, tada kaip su reglamento penktų straipsnių, kur kalbama apie normalų e, priemonės vartojimą. E, jeigu, tai, bet kita vertus, ar, kai kalbama apie testavimą greta. E, kitokį negu tik, tikrinimus laboratorijoje, ar netenka jums vis dėlto tam tikrų teisinių įsipareigojimų? Atsakymas kai tik tai galbūt mes galim tada sužinoti apie tokius atvejus, kad, sakykime, įtariam, kad gali būti išderinimo įrenginių. Kai sužinom apie tai, mes aišku tada turim toliau ištirti Bet mes neturėjom jokių požymių, kad tokių įrenginių būtų buvę kitais atvejais. Taip, bet aš grįžtu prie reglamento penkto straipsnio, kur kalbama apie per pirmo straipsnio, penkto straipsnio pirmą dalį - normalus naudojimas. Antroj daly e, kalbama apie išderinimo įrenginius. Vadinasi, ta nuostata yra eksplicitiška. Uh, O jūs sakot, kad taip, jeigu jūs neturėjote ta, tam tikrų įtarimų ar įrodymų, tai kas tada vis dėlto turi žiūrėti, ar nėra išderinimo įrenginio, ar kažkokia vėl viešoji institucija, ar kas, jeigu jūs mm, neprisimat šitos atsakomybės. Atsakymas jeigu mes e, būtų, būtume turėję mm, tam, tikrų, tam tikros informacijos, tai aišku, tada būtume atlikę e, tyrimą. CR atvejis buvo, FCA atvejis buvo ir vėlgi tada mes e, e, atlikom tyrimą, tai yra Bet gali būti atveju, kai yra tikrai daug tokių išderinimo įrenginių, bet jūs teisingai paminėjot teisės akto straipsnį. E, kur e, paprastai pirmiausia kalbama apie normalų naudojimą, bet čia vėl kalbama apie savokos interpretavimą. Čia vėlgi grįžtu prie teisės aktų nuostatų aiškumo, interpretavimo galimybės, nes e, būtent ši savoka gali būti interpretuojama labai plačiai. Atsiprašau, bet grįžtu vėl prie to paties klausimo. Kalbama apie, kai kalbama apie normalų naudojimą, tai kaip čia uh, ar laboratorijoje e, turimas galvoje tikrinimas, ar vairavimo sąlygomis kelyje. Be to, mes turim jūsų testavimo rezultatus, kurie paskelbi, paskelbti birželį. Ar čia, ar jūs ketinat e, būtent dabar e, kažkaip e, anuliuoti būti tuos paskelbtus faktus, rezultatus? Atsakymas. Taip, dabar dėl automobilių, kuriuos mes uh, ištyrėm vair, realiomis sąlygomis, tai uh, čia euro 5, euro 6 kategorijų automobiliai buvo testuojami, būtent kai reikėjo e, tvirtinti tipus. Be to, tam, tyriam tam tikrus automobilius, su, su kuriais susijusios kitos valstybės narės buvo ir kitos tipų tvirtinimo institucijos. Tai mes tikrai e, šiaip jau labai intensyviai diskutavom su visom kitom institucijom ir vietos automobilių gamintojais ir porą atvejų Tiesiog nustatėm tam tikrų automobilių kategorijas, e, kalbėjome su automobilių gamintojais, tam, kad būtų galima tvirtinti tipus ir toks yra mūsų tikslas, kad iš tikrųjų mes šiaip jau pasiektume e, didesnį NOX, e, išmet, mažesnį išmetalų kiekį. Taip, bet gal sutiksit su manim, kad jūs atsakot už tipų tvirtinimą. Bet vadinasi, jūs ėmėtės veiksmų klaidingų pagrindų ir tada jau klausimas iš tikrųjų pasidaro rimtas, nes tokiu atveju nebuvo galima tvirtinti tipo. Ir ar tada iš tikrųjų buvo tada galima e, anuliuoti šiaip jau jūsų ten ankstesnių tų tyrimų paskelbtus rezultatus. Uh, Maničiau, tai, buvo, tai būtų tikrai logiškas žingsnis, jeigu pripažįstama, kad tipas buvo patvirtintas klaidingų pagrindų. Atsakymas. Tai galėtų būti viena sankcijų galimybė, sankcija, kurios būtų galima imtis E, jeigu vėlgi buvo nu, nustatyta, kad buvo naudojami išderinimo įrenginiai ir dėl tos aplinkybės tai paveikė tipų tvirtinimą. Taip, bet trumpai. Tai jūs ir nesvarstėt, kad reikėtų vis dėlto atšaukti tą patvirtintą tipą ar kaip? Atsakymas. Volkswageno bendrovės atveju mes numatėm papildomą priemonę greta tipo tvirtinimo. Tai yra būtent tokia, kad neteisėtas e, programinės įrangos e, prietaikos turi būti pakeistos, išimtos iš automobilių, bet dabar jau įsigalioja E, naujas reglamentas e, skirtas ES taisyklių suderinamumui ir programiniai įrangai, prietaikoms. Tai tada taip tikimasi, kad emisijos bus sumažintos. Ir antra, tada vėlgi pagal šitą naują teisės aktą e, vėlgi bus įtvirtinta atitiktis ES lygių. Ačiū, ponas Šuldė. Turiu klausimų apie testavimą. Jūs sakėt, kad Flensburgen e, dienraštis ne per seniausia pateikė straipsnį apie tai, jog nebuvo informacijos. Bet e, buvo testavimas Junktinėje karalystėje ir rezultatai buvo kitokie. Bet jūs nekreipiate tai dėmesį ir jūs dabar sakot, kad e, minit nešiojimas matavimų sistemas, bet e, kaip jūs dabar priejot prie tokios pozicijos, nes, e, kaip, kaip jau sakyta, duomenų nebuvo, buvo atliekami laboratorijų tekstai ir testavimas e, realiomis sąlygomis. Bet kaip jūs dabar paaiškintumėt dabartinę tokią poziciją? Ar dėl e, tų te, tikrinimų e, jung, JAV, ar kaip? Taip, bet kalbant apie JAV, ten yra skirtingos teisinės nuostatos dėl būtent išmetalų metalų kiekių standartų. Todėl mes kalbam apie skirtingas sąlygas, kartu ir variklių technologijos sąlygas. Vis dėlto iki dabar, bent jau iki praeitie, iki, iki dabar, nebuvo jokių tam tikrų apibriešių ar uh, sąlygų tam, kad būtų galima pasiekti tam tikrų pakartojimų rezultatų. Dabar tie testai, kurie buvo atlikti realaus vairavimo kelyje sąlygomis, tai Tai e, neigiami dalykai yra, sakykime, temperatūra, drėgmė ir panašiai. Ir visa tai irgi veikia iš metalų būvį. Nes testuojant e, realiomis sąlygomis, sąlygos keičiasi išorės sąlygomis. Tad tokie yra vadinamieji bench test rezultatai, bench test tokie maždaug vidurkio testavimo rezultatai. Uh, Ačiū. Dabar pagal reglamentą 715 numatyta, kad testai atsitiktinės imties e, pagrindų galimi atlikti bet kuriuo metu. Ir kiek jūs tokių tekst, testų atlikot? Pavyzdžiui, jeigu Vokietijoje, sakykime, nustatėt ar įtarėt, kad uh, E, taip yra sukčiaujama Volkswageno bendrovėje. Atsakymas. Jeigu mes tikrai būtume turėję tam tikrų ženklų ar įtarimo, tai būtume susidomėję tais atvejais ir kartu tą darėm po rugsėjo ir darysim tą ateityje. Kai tik tai gaunam tam tikrų ženklų, mes tikrai tada uh, tyriam konkrečius atvejus. Klausimas. Vadinasi, jūs tikrinat tik tai, kai turi tam tikrų ženklų, o jūs neturite čia kitų būdų atlikti patikrinimus. Atsakymas. Vokietijoje tipų tvirtinimo procedūra, beje, Vokietijoje ir kitur, yra tokia, kad e, gamintojui tenka atsakomybė E, tiesiog elgtis apdairiai, stebėti. E, gamintojas turi e, tikrinti COP įrenginius, kad šie, kad šie būtų tos pačios būklės, kaip ir tipų, kaip ir tokios, kur, kaip ir įrenginiai patvirtinti pagal tipus Tad gamintojas turi pateikti detalę dokumentaciją tipų tvirtinimo institucijai, šioji tada dokumentus tikrina ir tam tikrais atvejais pati atlieka tikrinimus ar matavimus. Tad mūsų tokia įprastinė praktika su didžiaisiais automobilių pramonės atstovais, tai mes dažnai atliekam vadinamosius COP testus. Bet, kaip jau sakiau, ir gamintojams tenka e, atsakomybė užtikrinti atitikti. E, tai yra automobiliai, kurie rinkoje jau buvo ilgą laiką, tai gamintojai turi įrodyti, kad e, tos sistemos, kurios patvirtintos pagal tipus, kad jos tebeveikia. Vadinasi, yra tam tikros taisyklės, kurios, kurių laikomasi greta tipų tvirtinimo procedūros. Dabar turėtų paklausti Rebeka Harms, tačiau ji kažkur įstrigusi ir jinai paprašė pono Ertugo jos vardu pateikti klausimus. Tik dėl darbo tvarkos. apmaudu, kad kolegė negalėjo laiku atvykti, bet mes visi turime daug pareigų, užduočių ir jeigu kažko nėra, tai reikėtų gal suteikti žodį kitam žmogui. Pone Karinši, savaitė yra labai sudėtinga, nes vyksta šiuo metu daug posėdžių. Žaliųjų frakcija yra nedėlė frakcija ir jeigu nėra, kas galėtų uh, paklausti, pakeisti poną, ponę Harms, kodėl negali kitas kolega už ją pateikti klausimo, kodėl kyla problemų jums dėl to, ponė Karinč. Mes esame tyriamasis komitetas, dirbame kaip komanda, galime vieni kitų vardų teikti klausimus. Aš lankščiai žiūriu į visą tai, net ir jūsų frakcijos, aš jūs klausėte vietoj savo uh, pranešėjo, nors turite klausti kitų laikų ir nemačiau jokios problemos. Apmaudu, kad mes negalime dirbti draugiškai. Manau, kad tyriamajame komitete ne tik frakcijos svarbios, svarbu dirbti visiems kartu sutelktai, jeigu turėsime laiko. Uh, arba jeigu neturėtume laiko, aš neleisčiau taip daryti, bet jeigu turime, tai galime mm, dirbti kitaip. Jūs sakote, kad tai yra problema, mm, tai tada dirbsime nelankščiai. Jeigu kažkas vėluoja, tai tada nesuteiksime žodžio tiems žmonėms ar už tuos žmonės klausti. Mes e, tikrai labai sunkiai šią savaitę dirbsime ir aš Atsiprašau, aš tikrai nenorėjau jūsų labai užgauti. Bet jeigu tas pats, e, tos pačios frakcijos atstovas klausia, tai nėra jokios problemos, bet jeigu kitos frakcijos kolega vietoj jos klaus, tai yra keista. Jeigu e, visi atvyktų, būtų lengviau dirbti, bet e, kadangi maža frakcija yra žaliųjų, tai už tai suteik, bandžiau suteikti žodį kitam kolegai iš kitos frakcijos. Bet e, palikime viską, kaip jūs norite. Ačiū. Noriu grįžti prie realių vairavimo sąlygų. 2007 m. 715 reglamentas savo, kad reikia bandymuose atspindėti įprastinės naudojimo ar vairavimo sąlygas. Kaip Jūs interpretuojate šią priemonę, galvojant apie bendrąjį reglamento tikslą ir taip pat priemonių apibrėžimai prašo to mm, Volkswagenas e, siekiant atnaujinti, modifikuoti transporto priemonės automobilius, ar jūs atsižvelgsite tada į realias vairavimo sąlygas, ar toliau bus e, tikrinami automobiliai laboratorijose? Labai ačiū. Dėl specifikacijų varikliams jos yra labai skirtingos. Vienas dalykas yra neleidžiami e, neteisėti išderinimo įtaisai, kurie neturi būti naudojami. Kokius galima naudoti išderinimo įtaisus? E, informacija išsami apie išmetamųjų e, dujų sistemas taip pat papildomą emisijų strategiją. Tie dalykai yra labai išsamei aptarti. Atliekami bandymai atitinkamai prieš e, įdėgiant programinę įrangą ir po to. Ir visi bandymai, e, bandymai prieš e, paleidžiant automobilius į rinką ar dar atliekami taip pat, atliekamas papildomas miesto e, ciklas, ciklų bandymas. Yra ir kiti bandymai atliekami su kilnojama matavimo įranga kelyje. Ir žiūrinti visą tai, galima pasakyti, kad jau yra pasiekta pažangos. Papildomai e, atliekami standartiniai TAA bandymai dėl triukšmo. Tai yra įprastinės taip patvirtinimo procedūros dalis. Dėl realių vairavimo sąlygų jūs taip patvirtinote tai, ką norėjau išgirsti. Toliau. Kas atsitiko e, pastaraisiais mėnesiais? Kaltinimai svaidomi tarp Vokietijos, e, ir Italijos centrininkų institucijų dėl išdenimo įrangos Fiato automobiliuose ir modulacija e, išmetamųjų dujų recirkuliacijos sistemų yra neginčitina ir vakar apie tai kalbėjo Italijos atstovai. Jūs tarsi sakote, kad jeigu nebus galima moduliuoti m, mm, išmetamųjų dujų recirkuliacijos sistemų, tai gali kilti saugumo problemų. Vakar apie tai kalbėjome. Ir tuomet gali m, mm, susidaryti plėvelę anglies ant tam tikrų detalių ir tai gali sukelti saugumo problemų. Dėkuoju. Prašau. Uh, atlaidžiai žiūrėti į mano pasisakymą kantriai, nes mes dabar kalbam apie labai techninius dalykus. Procesai vyksta dabar vertimo ir aš nenorėčiau detaliai apie juos kalbėti. Aš šiandieną kalbėjau apie tai, ką KBA nustatė pagal turimą informaciją, galbūt vyks toliau kiti tyrimai, bet minėjau aš jums mūsų išvadas dėl Italijos valdžios institucijų. Ir aš sakiau, kad e, vyksta tarpininkavimo procesas, kuriame dalyvauja komisija, tai susijęs su Italija. Dar norėjau kai ko paklausti. Pagal Italijos pateiktą informaciją e, Fiat automobiliai kur kas daugiau išskiria NOX dalelių, jeigu Mm, variklis yra įkaitęs, kai pradama važiuoti. Ir ar taip iš tikrųjų gali būti, jeigu jūs nesutinkate su tokiu reiškiniu kaip normaliu, koks gali būti paaiškinimas, kodėl taip yra? Aš norėčiau uh, nevartoti žodžio normalus įprastas techninė prasme gali būti netitikimų priklausomai nuo to, ar variklis apšilės ar neapšilės. Priklauso viskas nuo aplinkybių. Jeigu variklis neapšilės, tuomet viena iš charakteristikų yra tokia. Jeigu, pavyzdžiui, karbamidas yra naudojamas neapšilus varikliui, E, per 6-36 valandas e, ataušta variklis ir tai reiškia, kad NOX bakas ir dalelių filtras dizelio e, yra naudojami ir atitinkamai veikia visa sistema. Jeigu žiūrėsime, kaip e, variklis kiek išskiria iš metalų, tai skirtingomis sąlygomis e, gali būti skirtingi duomenys, e, pavyzdžiui, jeigu variklis yra įkaitęs ir neįkaitęs. Ponas Vėgi, e, ačiū ponai Cinkė ir Šultė, kad atvykote pas mus. Ponui Cinkė klausimas. Aš suprantu, kad jūs kaip E, pareigūnas negalite atsakyti viską išsamei, kadangi vyksta atitinkami tyrimai, bet vakar Fiat atstovai lankėsi pas mus ir girdėjome, kad e, po 22 minučių e, išmetamųjų durų cirkuliacija sumažėja labai žymiai, ar pavyzdžiui 15 procentų, kiek po 22 minučių koks kiekis, kiek mažesnį, mažiau išmetama dalelių. Aš tikrai negaliu uh, tiksliai jums pasakyti, kokiu kiekiu sumažėja emisijos. Galiu pasakyti, kad labai smarkiai. Uh, jeigu kalbam apie tai, kad uh, vyksta mažėjimas, tai galima kalbėti apie mm, nedidelį labai e, laipsnišką mažėjimą arba staigų mažėjimą. Jeigu mažėjimas yra staigus, gali kilti problemų realiomis sąlygomis e, vairuojamas. Jūs nepateikėte e, procentų ir aš pasižymiu tai. Dabar ponai Šultai klausimas, kuris galbūt e, yra labiau patiręs techniniuose dalykuose. Vakar italai sakė, kad mm, sistemų išjungimas yra skirtas tam, kad būtų apsaugotas variklis. Ar galima iš tikrųjų taip teikti? atsakymas, man reikėtų daugiau informacijos, kad galėčiau aš jums išsakyti atsakyti tai. Reikia žiūrėti techninę konkrečią situaciją, konkrečiu atveju ir e, gilintis į tai, ar tikrai būtina atjungti tam tikrus įrenginius, kad būtų galima apsaugoti variklį. Bet aš tikrai negaliu jums dabar išsamei ar patikimai atsakyti. Pone Gizikė. Ponas Gizikė. Ponui Cinkiai klausimas. Jūs minėjote savo atsakymuose programinę įrangą ir sakėte, kad reikėtų pasigilinti į šią sritį. Tai svarbu ateičiai, nes jeigu manipulacijos įvyko programinėje įrangoje, tai turbūt KBA reikia papildomų išteklių kad būtų galima įvertinti, kokios yra techninės galimybės tą pasakyti. Aišku, yra e, gamintojo atsakomybės klausimas ir labai sunku užsitikrinti skaidrumą. Ponas Sinkė. Jūs visai teisingai pastebėjote sudėtingumas. Ta žodis turi būti minimas. E, programinė įranga e, reguliuojantį variklio darbą yra labai sudėtingas sritis. Mes, KBA, reikalaujame, kad būtų pateikta programinė įranga mums, kad būtų galime pasižiūrėti į konkrečius aspektus. Ir mes keliame atitinkamus reikalavimus. Ir Taip pat e, turime gauti informaciją apie tam tikras variklio dalis, komponentus ir e, tai, kaip atitinkamai juos reguliuoja e, programinė įranka. Aš norėčiau grįžti prie ES teisės akto 2007 metų 715, gal jūs nežinote visų detalių, bet visi turi laiktis pagal šį reglamentą e, teršalų e, ribų, o jeigu nesilaikoma tų ribų, yra už tai taikomos priemonės. Atliekama daugelio transporto priemonių kontrolė ir jūs patys sakėte, kad Volkswagen atveju NOX emisijos viršio ribas labai stipriai. Ir ar jūs e, nustatėte, kad e, yra sukčiavimo ar ne? Vakar pas mus lankėsi Italijos atitinkamos institucijos atsakingos už transportą atstovas ir e, jisai kalbėjo apie išdenimo įtaisus ir kalbėjo apie skirtumus tarp laboratorinių tyrimų ir tyrimų uh, E, realiomis sąlygomis ir tuomet e, jisai kalbėjo apie tai, jog yra įtarimų, kad e, yra tam tikrų sukčiavimo atvejų. Aš noriu paklausti, ar jūs atliekate programinės įrangos kontrolę? Mes nuo pernai rugsėjo iki šių metų pavasario gildamės į situaciją po Volkswageno įvykių ir nelemtų įvykių ir mes supratome, kad reikia plačiau žvelgti, reikėjo tikrinti, ar tai buvo vienas atvejis izoliuotas, ar kiti gamintojai gaminantis kitus automobilius panašiai elgesi. Aš galiu e, savo ruoštų, kalbėdamas apie mūsų įnašą, pasakyti, kad dėl vertinimų mes e, užfiksavome aukštesnės vertės NADC sąlygomis. E, laboratoriniuose tyrimuose ir atsirado skirtumas tarp laboratorinių e, tyrimų rezultatų ir kitų. Ir ateityje galbūt nereikėtų akcentuoti pri, privalomų laboratorinių tyrimų. Ir reikia tikėtis, kad mūsų bandymai bus pagrįsti e, bandymais keliuose. Praėjo pusė metų e, nuo skandalo JAV ir tada buvo pradėta kalbėti apie tai, kad ES e, reikia laikytis teisės aktų, bet jūs E, kaip atsakinga institucija Vokietijoje, ar tuo metu neįvertinote, nepatikrinote programinės įrangos? Aš e, rengėme, mes rengėme dabar jau e, teisės aktus dėl testavimo keliuose ir aš norėjau paklausti jūsų, ką jūs galvojate apie 15, 2007 2007 metų reglamentą ir ar galvojate, kad reikia eiti toliau? Iš informacijos, kurią e, turime, padarėme tam tikras išvadas kai prašoma mūsų institucijoje patvirtinti tipą, tuomet gamintojas turi įrodyti, kad gaminys atitinka visas specifikacijas tam, kad būtų patvirtintas tipas. Visa strategija susijusi su varikliu turi pademonstruoti, kad nenaudojami neteisėti išderinimo įrenginiai. Taip pat e, gamintojas turi pateikti informaciją apie atitinkamą programinę įrangą, kad būtų galima užtikrinti skaidrumą ir kad mes galėtume e, išsamei patikrinti. KBA labai greitai sureagavo į naujas aplinkybės, kai jos kilo pernai rudenį atitinkamai tipo tvirtinimo procedūra sugriežtinta. Dar paskutinis klausimas dėl atitikties. Vokietija e, jau seniai reikalavo e, bandymų realiomis sąlygomis, tai viena iš pirmųjų valstybių, kuri to pareikalavo. Bet kodėl e, Vokietija ir kodėl Vokietija norėjo, kad atitikties koeficientas būtų ne vienas, o daugiau. Tai kodėl yra toks netikimas tarp jūsų norų? Aš norėčiau, kad jūs įsiklausytumėte į tai, ką aš sakau. Aš esu federalinės transporto tarnybos vadovas. Mes kalbame apie e, ateityje e, veiksiančius teisės aktus. O kai kurie e, iš jūsų klausimų yra nesusiję su mano kompetencija ir aš negalėčiau kalbėti apie tai. Nas Niedermayer, ačiū, turiu gan paprastą klausimą. Vokietijos valstybiniai įstaigai. Prieš prasidedant Dieselgate skandalui, kaip dažnai jūs testavote automobilius, kurių tipas buvo patvirtintas jūsų institucijoje? Kiek testuodavote gamyboje gaminamų automobilių ir tų automobilių, kurie jau yra eksploatuojami? automobiliai, kurie paleidžiami į gamybą, jų atitiktis yra tvirtinama, tvirtinant jų tipą, tą daro techninės apžiūros tarnybos. Na, o informacija dėl atitikties, tie dokumentai, juos gamintojas turi pateikti mūsų institucijai KBA institucijai, nes esame ta įstaiga, kuri tikriname gamintojo sistemas. Gamintojo, kuris pateikia mums dokumentus. Taip pat ir už tai atsakingas yra ir gamintojas. Kalbant apie naudojimo atitikti, jie turi tikrinti ir tuos automobilius, kurie jau yra paleisti į rinką, pateikti įrodymų ir pateikti mums galiojančių įrodymų. dėl COP testų. Kokybės koficijanto testų. Stambiai gamintojai atlieka patys tokius testus, kokybės testus. Tačiau jūsų institucija jokių testų netliko, jūs pasikliovėte gamintojų atliktų testų rezultatais. Ar tiesa? Taip, didžiaja dalimi tai tiesa pagal kokybės valdymo sistemą. Turime tikrinti, ar teisingi yra dokumentai, kuriuos pateikia gamintojas, taip pat techninės apžiūros tarnybos atlieka testus. Ir mes irgi prižiūrime, kaip yra atliekami tie testai, mes audituojame tai, ką daro pono Šultė tarnyba. Ir pono Šultė galės daugiau apie tai papasakoti. Taigi čia yra abipusės priežiūros e, sistema, mes e, bandome pasirūpinti, kad sistema tinkamai veiktų. Dar vienas klausimas. Galvau, kad penkios minutės. Pirmajame raunde penkios minutės, antrajame trys. Ponas Henkel. Turiu klausimą dėl jūsų tarnybos vidinės pažymos. Gegužės mėnesį 16 metais jį pasirodė. Ir ten įsivėlė klaida. E, transporto ministerijos dokumente, dėl to jūs negalėjote uždrausti Fiat automobilių. Aš negaliu komentuoti pranešimų spaudai. Labai atsiprašau. Kągi, tuomet kitaip užduosiu klausimą. dėl transporto ministerijos padarytos klaidos. Ar dėl to ir nebuvo įmanoma uždrausti Fiat automobilių? Mano atsakymas štai koks. Pone Henkel. Europinė tipo tvirtinimo procedūra ir administracinės procedūros su tuo susijusios turi labai aiškę struktūrą. Taigi, valstybėje narėje tipo patvirtinimas ir būtent ta, ta šalis, kurioje buvo užduotas tipo patvirtinimas ir yra atsakingoji šalis. Jokia kita šalis negali nedelsiant kištis į tokius teisinius kitos valstybės narės reikalus. yra galimybių pateikti informacijos, informuoti apie tai, ką KBA ir padarė Italijos atveju. Bet tipo patvirtinimo vienoje ar kitoje valstybėje atveju valstybės narės, kitos valstybės narės e, turi labai ribotas galimybės e, kištis. E, atitinkamas automobilių žurnalas e, Vokietijoje sako, kad e, Volkswagen automobiliai, BMW automobiliai su pagerinta programinė įranga suvartoja kur kas daugiau nei suvartojo anksčiau, kol nebuvo įdėkta ta programinė įranga. Ar jūs tikrinote tai savo tarnyboje? Ar galite patvirtinti tai, ar galite parodyti, kad papildo, daugiau suvartojama yra kūro įdėgus tą programinį įrangą? Pana Zimkė. Kai yra tvirtinama, čia kalba eina apie Volkswagen automobilį, kai yra tvirtinamas tipas tokių automobilių, kur programinė įranga yra patobulinta, tai nei veiklos rezultatai, nei suvartojimas nekinta, bent jau taip rodė mūsų atlikti testai. Ačiū, ponas Šulce. Ačiū, kad atvykote. Pradžioje norėčiau užduoti klausimą ponui Šulte. Norėčiau grįžti prie e, atskirų dalių apsaugos. Jūs kalbėjote apie E, variklio apsaugą. Aš kiek suprantu, atskirų dalių apsauga irgi turi būti užtikrinama, gali būti aiškių priežasčių, kodėl reikia apsaugoti tam tikras automobilio dalis ir išjungti tam tikras sistemas. Aš nekalbu apie 22 minutės ar panašiai, bet ar galėtumėte patvirtinti, kad atskiros dalies e, komponento apsauga gali būti prasminga? Taip. Taip. Tai yra prasminga. Uh, kiek tai yra būtina ir kiek tokios priemonės yra būtinos, čia aišku galima tai kalbėti apie kiekvieną atvejį atskirai. Ačiū, toliau kitas klausimas. Aš kalbėjau apie 2007 metų 715 reglamentą, kai aš jį skaičiau prieš kelis mėnesius, tai pastebėjau vieną terminą normalios eksploatavimo sąlygos, įprastinės eksploatavimo sąlygos. Inžinierius manęs paklausė, kaip galima tai apibriežti, kaip galima tai patikrinti. Ar galite išsakyti savo nuomonę apie tai, ar buvo kokios tai diskusijos jūsų tarpe, su kolegomis? Nes mes nelabai, tarkim, ar nebuvo sudėtinga interpretuoti tai, kas yra numatyta reglamente. Ir jeigu tie terminai yra tokie neaiškus, tai kaip jūs galite imtis kokių tai konkrečių specifinių veiksmų? Pana Šulta. Įprastinio, eksplo, įprastinės eksploatavimo sąlygos, temperatūra ir panašiai nėra patikslinta. Nėra tie parametrai patikslinti. Tai yra tas terminas, kuris yra naudojamas reglamente. Ir ten tikrai trūksta iškumo, kaip jūs ir pats pažymėjote dėl TAA veiklos, kalbant apie išmetamas emisijas, tas nėra tikrinama. Tikrinimas yra apibrieštas teisinė prasme ir, labort, ir laboratorijos sąlygomis yra apibrėžimos tos sąlygos. Tačiau jeigu jūs dar bandytumėte plačiau tai interpretuoti, tai yra baziniai laboratorijos rodikliai, bet tai nėra susijęs su įprastinėmis normaliomis eksploatavimo sąlygomis. Kitas klausimas, ponui Cinkė. Jūs minėjote, kad anksčiau neturėjote savų testavimo laboratorijų, jeigu teisingai jūs supratau. Kiek žinau, dabar viskas pasikeis ir norėčiau sužinoti, ar prieš Dieselgate skandalą jūs jau galvojote apie tai, kad reiktų kreiptis į politikus, arba gal jūs juos ir kreipėtės, su prašymu įsteigti savas laboratorijas ir nieko meto nedarėte. Išteklių klausimas. Ir tas klausimas, ar, ar turime savus įrenginius ar ne. Ir tai, ką mes šiandien bandome apibūdinti, tai iš tiesų tai yra tam tikra uždara sistema. Ir nebūtai tai reiškia, kad KBA, KBA, KBA turi turėti savo testavimo įrenginius ir laboratorijas. KBA institucija, konkrečiai aš, užsakau tą darbą techninės apžiūros tarnybose, aš juos prižiūriu ir ponas uh, Šultė galbūt e, ir nelabai patenkintas tuo, bet tikrai aš viską kontroliuoju, viskas yra prižiūrima. Ir ta sistema sukurta taip, kad yra konkretūs vaidmenys, ir, bet bendrai sistema yra uždara, uždaro pobūdžio. Na, ir galimybė mums patiems turėti savus, savas laboratorijas. Niekuomet nebuvo keliamas tas klausimas, bent jau iki 15 metų rugsėjo. Kągi, tada, kiek suprantu, jūs nedarote spaudimo politikams ar žiniasklaidai. Prak, anksčiau tai nebuvo, to nebuvo įmanoma padaryti. Ir dar vienas e, trumpas klausimas. Savo atsakymę jūs, atsakymę raštu, pateikėte, teigėte, kad 56 automobilio testai buvo atlikti per trumpą laikotarpį. Kodėl per tokį trumpą laikotarpį nors tai buvo labai svarbu, ar buvo daromas spaudimas iš išorės, padaryti viską, kuo galima greičiau, ar neturėjote tam laiko, gal galėtumėte tai pakomentuoti trumpai. Pirmiausia, aš labai didžiuojuosi tuo, ką mes galime padaryti, kad galime atlikti automobilių testus per trumpą laikotarpį. Aštuonis testus e, vienam automobiliui Aš manau, kad jokia kita, jokia, jokios kitos valstybės narės tarnyba negalėjo atlikti tiek daug testų per tokį trumpą laikotarpį. Taigi aš labai gerbiu savo žmonių atliekamą darbą. Klausimas, ar buvo daromas spaudimas iš politikų pusės ar iš kažkur kitur? Atsakymas taip, žinoma. Visuomenė norėjo daugiau sužinoti apie tai ir kad tos detalės išlystų viešumą, ko galima greičiau. Ar tai buvo pavieniai atvejai, ar tai buvo platesnis reiškinys. Buvo mums daromas spaudimas. Tai nebuvo labai toks specifinis konkretus spaudimas, bet mes jautėme, mes jautėme, kad iš mūsų daug tikimasi. Mums buvo daromas spaudimas, kad mes galėtumėme kuo galima greičiau atlikti, kuo galima intensyvesnius testus. Ponas Ertiuk. Pone Cinkė, klausiminė savo atsakymę į devintąjį klausimą. Čia paskutinis sakinys. Yra štai koks informacija, kurią teikia gamintojai ir patvirtinimo institucijos nėra pakankamai išsami. Tipo tvirtinimo institucija nėra pakankamai išsami. Tai man kyla klausimas, kodėl KBA jūs e, netgi negavę pakankamai informacijos iš gamintojo patvirtinote tą tipą. Tai yra susiję su ex ante sistema, kuri veikė ištisus dešimtmečius. Ir buvo naudojama, tobulinama. Ir prioritetas nėra, nebuvo toks aiškus, kaip yra dabar. Taigi tai ir pakeitė visą supratimą. Ponas Ertiuk, Aš dėl to, kad žmonės pasitikėjo, kad sistema veikia, naiviai tikėjo, kad ji veikia. Atsakymas. Aišku, viskas priklauso nuo to, ar yra duomenų ar ne, bet tuo metu jokių e, duomenų, kurie verstų nerimauti nebuvo. Ponas Artuk, aš suprantu, kad jūsų situacija nėra lengva, tačiau tai, kad jūs neturėti jokių įrodymų, jokių duomenų, kai tuo tarpu mes žinome, kad buvo ženklų iš techninių tar, apžiūrų tarnybų, įvairių kitų institucijų, kad kažkaip, kažkaip nesusiveda galai ir pramonės komisaras, tuometinis pramonės komisaras Tajani, mes jam irgi kėlėme šį klausimą. Tai ar įmanoma tokia situacija, kai, kai tikrai buvo tam tikrų įtarinėjimų ir panašiai, bet niekas konkrečiai apie tai nebuvo užsiminęs. Mes ir kalbėjomės ir su aplinkos ir pramonės komisarais ir buvo daug netitikimų, kalbant apie NOX vertes. Jokia tarnyba negalės manęs įtikinti, kad nebuvo jokių, jokių ženklų ar įrodymų Aš manau, kad tai nėra, nebūtų toksai teiginys e, optimalus. Pana Zinkė, aš nebuvau informuotas apie tai. Aišku, reikia pasižiūrėti, kokias mes ir turime priemonės, kokias priemonės turi tik patvirtinančios institucijos. Ir aišku, e, tų, tos priemonės yra ribotos. Mes turime tai, ką turime, turime atitinkamas procedūras numatytas įstatymę. Ir konkrečias specifikacijas dėl laboratorijose atliekamų testų. Kai yra atliekami tie testai, nėra įmanoma žinoti tas ribinės vertės, esant kitoms aplinkybėms ir daromos tokios išvados nebūtų patikimos. Ačiū, ponas Gerbrandi. E, pone Ernst, atsiprašau. Ačiū. Pone Ernst, aš norėčiau užduoti papildomą klausimą. Atsakykite taip arba ne. Ar aš teisingai supratau, kai jūs kalbėjote apie tipo tvirtinimą ir sprendimai niekuomet nebuvo neigiami. Ponas Zinkė, gal aš ne, neaiškiai išsakiau savo poziciją. Buvo atvejų, kai tipo patvirtinimo sprendimai buvo naikinami. kai, tarkim, buvo surastas, surastas gamybos brokas. Ir tokių atvejų buvo, kai autorizuojant tam tikras sistemas, tipo tvirtinimo sprendimas buvo atšauktas. Aš negaliu pateikti konkretaus pavyzdžio, bet taip yra nutikę, ponia Ernst. Bet taip nebuvo e, iš, iš, išmetamų, išmetalų dujų ir išmetimo vamžio, išmetimo sistemos e, srityje. tipo tvirtinimo sprendimas buvo pakoreguotas atitinkamai. Pone Ernst, dėkoju. Norėčiau grįžti prie dešimtojo klausimo, kur kalbama apie įprastinės eksploatavimo sąlygas ir jūs sakėte, kad nenorite į tai gilintis, bet man atrodo, kad reikia įsigilinti, nes tai yra ta, ta vieta, kur išsijungia sistemos, yra tie išjungimo mechanizmai. Tai kaip jūs tvarkote su trečiuoju straipsniu, jeigu sakote, kad nėra įmanoma turėti tikslaus apibrėžimo, tai kaip jūs tuomet tvarkote su tuo straipsniu, jeigu tų detalių trūksta. Ponas Cinkė. Aš anksčiau sakiau, kad e, labai yra sudėtinga įkvėpti gyvybę į tuos teisinius terminus. Ir aš galėčiau pateikti vieną pavyzdį. Viena interpretacija, kurią aš girdėjau iš kitos valstybės narės, yra tokia, kad e, įprastinės naudojimo ar eksploatavimo sąlygos yra tai, kas yra apibriešta pagal laboratorijose atliekamą testą e, variklio, šalto variklio paleidimą. Tai yra viena galima interpretacija, bet tikėtina, kad tų interpretacijų gali būti ir daugiau ir galiausiai ta problema, su kuria mes ir susidurėme ir kyla dėl tų įvykių, dėl kurių yra ir dabar ir kuriamas tas naujas testavimo realiomis vairavimo sąlygomis ciklas. Nes tai jau yra arčiau realaus gyvenimo situacijos, kai yra testuojamas automobilis ir jo išmetamos dujos realiai jam važiuojant kelyje. Taigi tai, tai daro mane uh, laboratorijoje, bet realiame pasaulyje, esant realioms vairavimo sąlygoms. Pone Harms, džiaugiuosi, kad jūs atvykote, dabar jums e, dvigubai daugiau laiko. Labai ačiū, kad e, e, suteikėt man žodį, kad galėčiau pateikti klausimų. Pirmiausia, noriu atsiprašyti. Aš čia noriu tik tai pasakyti, <laughs> pavėlavau, kadangi lifte buvau įstrigusi ir todėl <laughs> tikrai maščiau apie e, techninius įvairius nesklandumus. Turiu tokį klausimą. Federalinė vyriausybė E, dabar nori pakeisti tą įstatymą dėl būtent išderinimo įrenginių uždraudimo. Bet kita vertus, vien e, to nepakanka, nes juk KBA dalyvavo kartu rengiant dabartinį tą įstatymą prieš penkerius metus ir be to jūs esat tipų tvirtinimo įstaiga. Tai gal jūs e, anksčiau galėjot e, išsakyti tam tikras išlygas dėl būtent e, tų numatytų išimčių, kad jų nepaka, nepakanka. Ar jūs išsakė tam tikras abejones, jūs KBA ar kitos tarnybos kreipėte, sakykime, į komisiją, kad šioji nustatytų aiškias taisyklės, kuriomis draudžiama naudoti išderinimo įrenginius. Atsakymas. Aš negaliu e, pasakyti apie KBA vaidmenį rengiant e, įstatymą, kiek mes buvom aktyvūs ar ne, tačiau pakartosiu. Nepaprastai svarbu tiek e, kalbant apie kitas rytis, tiek apie šią rytį, uh, ir čia turiu galvoje reglamentą 2007 metų numeris 715, kad jo nuostatos būtų labai aiškios. Kad e, tikrai e, ne tai, kad ES tipų tvirtinimo institucijos galėtų veikti vien savo nuožiūrą. Tiesiog reikėtų numatyti kažkokias sąlygas, kad tos institucijos galėtų susitikti, keistis nuomonėmis, kad e, e, vienodai vertintų techninius klausimus. Aišku, tai į tą procesą būtų galima įtraukti ir komisiją. Tad e, teisės aktų įstatymų aiškumas, apibrieštumas, kartu metodų, tikrinimo metodų vienodumas, labai svarbu, nes dabar iš tikrųjų yra sričių, kuriuose dar tektų padirbėti, norint, kad teis, nuostatos būtų vienodai e, įgyvendinamos. Tad išimčių apibrėžčių vien nepakanka, kaip jau buvo pasakyta. O tuo metu buvo komisijos narys Verhoigenas ir jūs kartu dalyvavot dalyva, rengiant atitinkamą teisės aktą ir tada jau uh, buvo aišku, kad tam tikrų teisės nuostatų, tiesiog tam tikros teisės nuostatos buvo ne iki galo šiaip aiškios, tad dalis kalties už tai tenka ir jums. Bet kita vertus, vėl aš negaliu tiksliai pasakyti, kiek KBA prisidėjo prie minimo įstatymo rengimo. Bet e, suprantama, reikia e, daugiau darbo atlikti. Ir KBA e, dabar neturiu tikslios informacijos apie tai vis dėlto, ką, kiek tiksliai, būtent kaip prisidėjo KBA. Taip, bet kita vertus, čia labai svarbu suvokti, kam tenka atsakomybė už e, defektus, e, sakykime, ir reikėtų teisės aktais numatyti atsakomybę. Mes jau nekartą aptarinėjom būtent e, išderinimo įrenginius ir, ir dabar vėlgi Gal jūs turit, gal galit pasakyti maždaug, įsivaizduojat, kiek, maždaug kiek atveju, kokio masto buvo ta veikla, kai buvo naudojami neteisėti išderinimo įrenginiai? Pati išderinimo įrengio defib device savoka. Tai pasakysiu iki 15 metų rugsėjo e, mėnesio, aš prisipažinsiu, iš vis aš negirdėjau tokios savokos išderinimo įrenginys, defeat device. O nuo 15 metų rugsėjo nemažai dalykų paaiškėjo. Ir man. Būtent, kad galimi tokie išderinimo įrenginiai, kad e, jie būtent įvedami į programinę įrangą ir tai veikia uh, vėlgi variklio veikimą, bet kita vertus vėl tų programinių įrangų prietaikų yra visa įvairovė. Aišku, būtų labai gerai, jei tipų tvirtinimo institucija e, žinotų, e, išmanytų visą fizinį, cheminį, kontekstą, kuriame naudojami tokie galimi išderinimo įrenginiai ir tada žinodama, įsivaizduodama kontekstą, tada e, tikrin, tipų tikrinimo institucija galėtų atlikti tikslinius testavimus, patikrinimus. Bet aš turiu pasakyti, kad man gan labai sunku vis dėlto apriepti vis, dalyką, turint galvoje tą milžinišką prietaikų įvairovę, nes paprastai turi žinoti maždaug, ko tu ieškai. Labai ačiū. Tai buvo paskutinis klausimas. Labai ačiū, ponė Šultė. E, taip, mes aptarinėjom e, jūsų klausimus ir e, atsakymus trumpiau negu kad buvo numatyta, bet tikrai diskusijos buvo labai įdomios. Labai ačiū dar kartą Jums už atsakymus ir galbūt dar bus pateikta Jums klausimų raštų vėliau po šios diskusijos ir tokių klausimų galima pateikti iki pirmadienio spalio 17 dienos. Dar kartą labai ačiū. <laughs> Okay, colleagues, um... Kolegos, e, dirbkime toliau. Antra labai svarbi e, dalis mūsų posėdžio dabar. Pas mus atvykęs yra ponas Lyš, kuris vadovauja Luksemburgo tipo tvirtinimo institucijai. Mes lankėmės Luksemburgė, dėja aš negalėjau vykti, nes susirgau tą dieną bet girdėjau iš kolegų, kad buvo labai įdomu, labai įdomių daug klausimų. E, buvo pateikta ir dabar suteiksiu žodį jums ir paskui galėsite atsakyti kolegų klausimus. Prašau, labas rytas, gerima pirmininkė, sveiki visi. Pirmiausiai Mm, noriu pasakyti, kad taip, prieš porą savaičių kai kurie jūsų kolegos lankėsi Luksemburgė ir manau, kad į kai kuriuos klausimus jau atsakyta. Taigi aš gal geriau jums e, pristatysiu Luksemburgo tarnybą ir taip tai galbūt atsakysi jūsų kai kurios klausimus ir paaiškės, kodėl Luksemburgas tokia maža šalis veikia šioje srityje ir taip toliau ir panašiai. Taigi, išveikdamas klausimus už akių, aš noriu Jums pristatyti kai kurios dalykus. Pirmiausia, jeigu pasižiūrėsime į geografinę Luksemburgo padėtį, tai galime pasakyti, kad prieš šimtą metų mes atsidūrėme labai geroje padėtyje dėl to, kad buvo plėtojama plieno pramonė. Europoje Luksemburgas atsidūrė centre. Net ir šiandieną e, plieno pramonė Arcelor Metal e, veikia Luksemburgė, tai yra didžiausia plieno gamybo, didžiausias centras gamybos plieno Europoje. Ir taip pat e, Fordas General Motors įsikūrė Luksemburgė Delfe Goodyear, taip pat kaip sakiau, General uh, Motors ir Fordas veikia, tai jie uh, plieno mm, gamyklos trikampyje yra įsikūrę. Ir didžioji dalis plieno uh, atkeliauja uh, iš mūsų šalies gamybai, tai yra su, prie sienos su uh, Vokietija ta gamykla ir ji automobilių pramoniai teikia plieną. pramonė labai stipri buvo Luksemburgė nuo seno ir taip pat mes turime tam tikrą privalumą e, lingvistinį, vokiškai, e, prancūziškai kalbus žmonės ir galime Vokietijai, e, Belgijai dirbti. Tuo metu praeitie dirbome taip ir mes laikėmės neutralumo principą, dėl to amerikiečių kompanijos ir įsikūrė Luksemburgė. Mes, kadangi esame maži, tai puikiai supratome, uh, E, anksti, kad negalime veikti vieni ir buvome vieni iš Europos bendrijos e, kuriejų anglijų ir plieno ir be, ekonominės e, bendrijos prieštakų buvome. Ir mūsų organizacija, kurta prieš 35 metus, Ir aišku buvo, kad e, reikėjo administracinių tam tikrų paslaugų e, tipo tvirtinimui. Ir Gudje, padangų gamintojas, Europos, Azijos, Afrikos plėtos centrą savo, plėtos centrą įkūrė Luksemburgė. Ir mes pradėjome teikti įvairias paslaugas. O ką reiškia tipo tvirtinimas? Man atrodo, tai ne tik emisijų klausimas. 200 skirtingų direktyvų, reglamentų turi būti mm, įgyventinta tvirtinant tipą ir mes e, būtent užsimame tuo, tvirtindami tipus. Dar labai svarbus dalykas, jis išiškė diskusijose ne tik Briuselėje, bet taip pat ir kitur. Europos reikalavimai, ES direktyvos, kurios tvirtinamos Briuselėje, yra vienas dalykas, bet taip pat veikia jungtinių tautų e, aplinkos energetikos darbo grupė, kuri rengia pasaulinio e, masto taisyklės ir mes, teršalų ir energetikos darbo grupė, rengia tarptautinės taisyklės, rekomendacijas ir mes turime žiūrėti, kas vyksta tos darbo, darbo grupės e, lygyje, kad galėtume užtikrinti suderinamumą šioje srityje. Nes kitaip atsiranda reikalavimai ir Mm, Europos gamintojai gali per e, tą tuos taisyklės Junktinių tautų e, teršalų ir energetikos e, darbo grupės teikia savo gaminius mūsų rinkoje, dėl to mes turime atsižvelgti į tai, kas vyksta toje grupėje. Kadangi mes veikėme daugiau negu 10 metų, labai daug dėmesio skiriame kokybei ir patys prieš tą laiką nusprendėme, kad reikia e, kreiptis mums dėl akreditacijos, nebuvo pridavimo nacionalinės tarnybos, mes e, kreipėmės į Prancūzijos atinkamą agentūrą COFRAC Ir po to atsirado reikalavimas, kad kiekviena šalis e, įkurtų akreditavimo tarnybą ir mes po įsigaliaus atitinkamai ES direktyvai kreipėmės į nacionalinę e, kreditavimo tarnybą. Tai kodėl svarbus Luksemburgas? Kaip sakiau, mes esame neutralūs. Jeigu Vokietijos bendrovė kreipėsi dėl taip patvirtinimo Luksemburgė, tai gal tai yra įprastesnis, natūralesnis dalykas, negu kad kreiptis į Prancūziją, kur yra daug konkurencijos. Ir atvirkščiai, Luksemburgas visuomet laikėsi neutralumo e, Europos bendrovių atžvilgių, kaiminių šalių bendrovių atžvilgių. Mes, kaip sakiau, lankščiai žiūrime į kalbas, galime visi mokama kalbėti vokiškai, prancūziškai, angliškai, aišku, ir Luksemburgo kalba kalbam, bet jeigu jie kalbame, niekas mūsų nesuprastų, taigi esame priversti kalbėti užsienio kalbomis. Uh, ir dėl to atsirado toks administracinis lankstumas. Prieš 30 metų, jeigu žiūrėsime istoriją, galima buvo kreiptis tik vokiškai, Vokietijoje dėl tipo atvirtinimo, Prancūzijoje prancūziškai, o mes prancūziškai, angliškai, vokiškai užpildytas paraiškas primdavome. Techninės tarnybos pramonė neturėjo išversti e, savo e, darbo rezultatų į kitą kalbą, dėl to jiems buvo lengviau su mumis dirbti. Dar vienas dalykas, dėl kurio ne visi sutinka, galima žiūrėti į dvi skirtingas mąstymo kryptis. Mes neturime e, vidinių techninių pas, e, tarnybų ar laboratorijos pas save. Laboratorija yra labai e, brangus dalykas jeigu mm, veikia mm, labai išvystę infrastruktūrą, reikia tą infrastruktūrą nuolat atnaujinti, reikia atitinkamai ją valdyti. Ir mes Luksemburgė e, padarėme atitinkamą pasirinkimą. Nusprendėme investicinės problemas palikti tiems, kurie atlieka testavimus E, kurie užsima ne tik automobilių klausimais, bet ir kitais, o mes e, pasirinkome priežiūrą techninių tarnybų. Aišku, galima e, kalbėti ir kitaip, kaip jūs galite būti kompetentingi, jeigu neturite laboratorijos. Bet galima sakyti, kad jeigu turi laboratoriją, tai e, turi dirbti pelningai ir negali išlaikyti neutralumo. E, jeigu pasirenkamas vienas kelias, tai reikia uh, užtikrinti um, kitas paslaugas, pavyzdžiui, priežiūros geras paslaugas. Uh, tai, kad neturime laboratorijų, yra kompensuojama tuo, kad vyksta nuolatiniai mokymai ir kad akreditavimo tarnyba uh, vykdo priežiūrą. Mūsų darbuotojų uh, kompetencija tikrinama kasmet, e, tikrinama kaip išmanomi reglamentai, direktyvos, taip pat ekspertai atvyksta iš Šveicarijos, Prancūzijos, Belgijos, Vokietijos e, ir iš kitur ir jie nuolat reguliariai tikrina mūsų gebėjimus. matome mat, skaidrėse skirtingus akreditavimo tipus, turime tris techninės tarnybas. Kodėl mes e, užsiimame skirtingą veiklą? TUV Rheinland mūsų pirmoji tarnyba buvo tipo tvirtinimo srityje. Bet paskui atsirado daugiau veiklos Liukskontrol, Liuksemburgo techninė tarnyba yra, kuri 56 procentai priklauso ATL ir Freland. Tai yra e, kita techninė tarnyba GTU. E, vokiečiai yra mūsų pagrindiniai partneriai tipo atvirtinimo procedūrą, o aš matau, kad man nebeliko laiko. Labai greitai. Keletas pastebėjimų dėl to, kodėl Luksemburgas labai aktyviai veikia emisijų srityje. Noriu pasakyti, kad tai netiesa. E, mes neužsimame emisijų klausimą. Jeigu pasižiūrėkite į tai skaičius, tai pamatysite, kad maksimas tipo tvirtinimų, maksimalus 2010 e, metais 118. Tai e, yra skaičius nuo maždaug 7 tūkstančių tipo tvirtinimų per metus ir emisijų tipo tvirtinimai tikrai užima nedidelę dalį. Mes aktyviai neveikėme šioje srityje. Taip pat e, sakoma, kad Luksemburgas labai aktyvus yra taip, lyginant su mūsų šalies dydžiu, taip ir yra. Tačiau galima sakyti, kad yra ir kitų tipo tvirtimo institucijų Vokietijoje, Niderlanduose, Prancūzijoje, kurios kur kas aktyvesnės yra. Ir aš pristačiau Jums savo nuomonę ir mm, norėjau pasakyti, kad kai kurie teiginiai nėra teisingi e, dėl kokybės, priežiūros mūsų techninio darbo. Mes e, dirbame pagal akreditacijos sistemą ir e, laikomės pasaulio mastu perimtais patvirtintais auditavimo standartais sistemos. E, Dėkoju, ponos Zalbos nėra, ponas Gerbrandi. Ačiū pirmininkė. Sveiki, ponė Lyš, susitikome Luksemburgė prieš tris savaitės. Ačiū už tą susitikimą. Pirmas klausimas. Susijęs su bendru e, skaičiumi e, bandymų ir sertifikatų sertifikavimo atveju. Kai ką iš skaidrių, kai mačiau skaidrėse, kai kas man sukėlė nerimo, 15 metais 8746 tipo tvirtinimo atvejai e, buvo užfiksuoti, tai tikrai labai dėlis skaičius, kiek žmonių dirba šioje srityje tipo tvirtinimo. Ačiū iš klausimą. Gal atrodo labai didelis tas skaičius, tačiau tipo tvirtinimo skaičius nieko neatskleidžia. Padangos tipų tvirtinimas iš 8,5 tūkstančių. Yra tik tai e, padangos. Ir iš skaičiaus daryti išvadas apie mūsų darbą negalima. Aštuoni dešimt inžinierių rengia testų ataskaitas bet yra administracijos dar darbuotojų, sekretorių, 80 inžinierių e, dirba mūsų tarnyboje, rengdami ataskaitas, mes taip pat su techninėmis tarnybomis labai glaudžiai dirbame. E, maždaug 150 ekspertų užsima e, kitais klausimais. E, gerai, bet jūsų organizacija yra atsakinga už tvirtinimą. Jeigu 800-746 tai patvirtinimai 15 metai, jeigu padalinsiu šį skaičių iš darbo dienų, tai 37 patvirtinimai tipo kasdien. 8-10 žmonių, 4-5 tvirtinimai kiekvienam iš jūsų inžinierių. Aš įsivaizduoju, kad jie dirba 7-8 valandas per dieną. Padangos galbūt paprastas dalykas, tačiau kai kurie kiti dalykai yra nepaprastai sudėtingi. Mes iš visų technikų, įvairiausių technikų girdėjome apie tai, kad testai, bandymai yra nepaprastai sudėtingi. Kaip, e, koks vidurkis yra, kiek jūsų darbuotojai e, per dvi valandas e, tvirtinimo laiko, ką gali padaryti, nes tas darbas yra nepaprastai sudėtingas. E, trijų dienų gali priekti automobilio tipo tvirtinimo, porinimo e, įrangai 15 minučių vidurkis. 3,5 valandos sertifikatui. Toks yra vidurkis ir tai yra neblogas rodiklis. Ta patvirtino ne tik akreditavimo mūsų institucija, bet ir kiti nepriklausomi auditoriai, e, kurie žiūrėjo šią dalį. Taigi tas vidurkis ar panašus į jūsų konkurentus kitose valstybėse narėse ir kolegas? Kiek žinau, Mes daug dirbame kartu. E, tos tarnybos e, turi tokį pat vidurkį, kiek žinau. Bet iš tiesų darbo yra daug, lyginant su skaičiumi žmonių, kiek dirba pas jūs. Ir dabar grįžtu prie to klausimo, kurį anksčiau jau kėliau šiandien. Atrodo, kad tipo tvirtinimo institucijos tarnybos pirmiausiai žiūri į testus laboratorijose. Ir jeigu tam tikras tipas atitinka testavimo parametrus, jis automatiškai įtvirtinimas. Bet pagal teisės aktus reikia žiūrėti ir į daugelį kitų dalykų. Pavyzdžiui, normalios naudojimo sąlygos. Jūs e, sakysite, kad neaiškiai apibrieštas tas e, dalykas ir dar kitas dalykas - išderimo įrangos egzistavimas. E, E, tokios įrangos charakteristika, savybės yra tokios, kad e, laboratorijose e, jų naudojimas neišriškėja. Jūs vykdami reikalavimus teisinius turėtumėte veikti skirtingai ir kaip jūs atsižvelgiate į šį teisinį reikalavimą ar prievolę žiūrėti, ar nebando apgauti per bandymus gamintojai Aš suprantu tai, ką jūs turite galvoje. Jūs visiškai teisingai pastebėjote. Mm, kryptis jūsų aiški, bet mes veikiame suderintoje srityje. Jeigu pasižiūrėsime į pagrindų direktyvą, jie apibrėžia tai, kaip mes turime dirbti. Direktyvoje sakoma, kad tipas tvirtinamas atsižvelgiant į uh, E, atliktų bandymų rezultatus. Kaip tiksliai atliekamas testavimas yra apibriešta atskiruose reglamentuose ar direktyvose. Jeigu pasižiūrėsime į juos, taip yra numatytas e, reikalavimas, kuris e, draudžia naudoti išderimo įrangai skyrus tam tikrus atvejus. Tačiau nėra bandymo tam uh, numatyto. Nuo 2008 metų turėjo tai būti. Tai yra paskutinė pastraipa direktyvoje, kurioje nurodoma, kad 2008 metais turi būti užtikrinta testavimo procedūra, kuri leistų kontroliuoti išderinimo įrangą. Aš kaip inžinierius, ne kaip tarnybos atstovas, galiu pasakyti savo nuomonę. Labai sudėtinga yra analizuoti programinę įrangą. Ir Ženevos darbo grupės, Junktinių tautų ir Bruselio darbo grupės mm, surūpinimas yra uh, toks, kad mes galime atlikti bandymus, kai žinome, kaip uh, tai daryti. Kitais atvejais gamintojas e, turėtų šimtų procentų būti atsakingas. Jeigu nėra testo, tokiai išdenimo įrangai patikrinti, tai e, visiškai atsakingas gamintojas už ją. Jeigu jis daro ką nors, kas draudžiama e, teisės aktais, tai yra nelegalu. Mes neturime to įrodinėti, viskas yra aišku. Dėkoju dabar e, frakcijų koordinatoriai. E, ponas Karinš. Ačiū. Tipo tvirtinimo pasaulyje ar yra konkuruojama tarpusavyje, tarp įvairių tipo tvirtinimo institucijų. Na, konkurencija tokia pati, kaip būtų ir gydytojų atveju. Kitaip tada pasakysiu kuo daugiau patvirtinate tipų, tuo daugiau uždirbate. Kuo daugiau pacientų turi gydytojas. Ne, aš apie jūs klausiu, ne apie gydytoją. Ar jūs iš, uždirbate iš to, kad tvirtinate tuos tipus? Žinoma, uždirbame. Kas jums moka už tą darbą? Gamintojas, kuris užsako paslaugą. Taip. Uh, Tai jūs bandote pritraukti, kuo galima daugiau gamintojų į Luksemburgą, nes kas ketverius, ket, keturias valandas uždirbate pinigus. Kuo daugiau patvirtinate tipų, tuo daugiau uždirbate. Ne. Ne, jūs, ne, aišku, aš nesuprantu, kad jūs da, nedarote marketingo, bet jie moka, jūs dirbate, jie užsako. Taip, mes atliekame darbą, jie, jie moka, sumoka už tą darbą. Tai tada turiu tik penkias minutės, tai uh, nesivelsiu į tolesnės diskusijas, viskas šiek tiek aišku, ačiū už atsakymą. Toliau, kaip vyksta ta procedūra? Jūs turite labor laboratoriją, turite inžinierių, kurie tvir... neturite savo laboratorijos, jūs tvirtinate tai, ką daro kiti. Ar gamintojas kreipiasi į jūs ir tada jūs sakote, gerai, mes dabar šitai laboratorijai patikėsime šį darbą arba kitai laboratorijai. Tai reiškia, tai vyksta tokia subranga ir ar gamintojas jau kreipėsi į jūs ir sako, štai, čia yra laboratorijų dokumentai, e, duomenys ir vės, jūs tik tai pasirašote tą dokumentą, kurį pateikė jums gamintojas. Kaip viskas veikia? Priklauso nuo situacijos. Kaip žinia, kasdien atsiranda naujų pramonės veikėjų. Ir tie gamintojai, kurie kreipiasi dėl tipo patvirtinimo į mūsų tarnybą, uh, jau daugybę metų su mumis bendradarbiauja. Ir aišku, jeigu mes su kažkuo bendradarbiaujame ir žinome, kai, žino, kaip mes dirbame ir kokia techninės, techninė, kokia techninės apžiūros tarnyba užsakoma ir panašiai, tipo tvirtinimo paraiška yra pateikiama ir tai yra garantijos, kad gamintojas nesikreipė dėl to paties tipo komponento ar panašiai patvirtinimo į kitą tipus tvirtinančią instituciją ir tada šalia to pridedami testų rezultatai ir tada mes pirmiausia patvirtiname, primame gamintojo dokumentus, testuojamą objektą Ir kai tai yra patvirtinama, tuomet mes jau analizuojame gautas ataskaitas. Gal ne visai supratau jūsų paaiškinimus. Kas čia pirma, viščiukas ar kiaušinis? Ar gamintojas kreipiasi į jūs ir tada jūs paskiriate tą darbą konkrečiai laboratorijai, ar jums jau yra pateikiami laboratorijų rezultatai ir jūs turite tik juos patvirtinti? Yra trys techninės apžiūros tarnybos ir visi, kurie kreipiasi į mūsų tarnybą, žino, kad turi pasirinkti iš tų trijų techninių techninės apžiūros tarnybų. Tai reiškia, gamintojas renkasi techninės apžiūros tarnybą, ne jūs paskiriate, e, tą už, patikite tą užduotį konkrečiai tarnybai. Ir taip ir ne. Kartais mes nesutarėme su pasirinkta techninės apžiūros tarnyba ir tą darbą patikime kitai tarnybai. Tai kas finansuoja techninės apžiūros tarnybas? Jūs jas finansuojate ar gamintojai? Gamintojai. Tai kokia čia yra sistema? Gamintojas, kurio produktas testuojamas, atsineša daug grinųjų, šlamančių pas jūs ir sako, patvirtink šitą tipą. Ir jie jau atsineša laboratorijų dokumentus ir nėra jokių galių atskyrimo Nes viskas pas jūs patenka iš gamintojo, ne iš valstybės ar iš ES. Tai jūsų nepriklausomumas, ypatingai finansinis nepriklausomumas, yra ne, nulinis faktiškai. Ar tiesa? Ne, visiškai netiesa. Aš žinau, kaip jūs norite tai pristatyti, bet tai nėra tiesa. Mūsų finansinės nepriklausomumas yra absoliutus. Tai, kad mes turime daugiau nei vieną sertifikatą, tai reiškia, kad esame nepriklausomi. Kalbant apie jūsų biudžetą, kokį procentą maždaug e, įplaukų gaunate iš gamintojų, o kiek iš e, Luksemburgo valstybės? Kas moka jums atlyginimą? Aš tą norėjau paklausti. To norėjau paklausti. Jeigu jūs e, teikite paslaugą, tas, kuris gauna tą paslaugą, už, už ją susimoka. Bet jeigu Luksemburgo valstybė mokėtų už tą paslaugą, tai būtų nelegal, nele, nelegalus pramonės, nes, ne, nelegali tiesioginė parama pramonė, taigi tai yra neįmanoma. Bet galime ir kitaip tai įvertinti. Europoje turime tokią sistemą, kur gamintojai kontroliuoja kontroliuoja ir diktuoja sąlygas. Nepriešingai. Turime institucijas, tarnybas, kurios tarsi yra nepriklausomos nuo valstybės biudžeto, jos turi tikrinti gamintojus. Taip turi viskas veikti. Ir mano vertinimu, tai čia kyla sunkumų dėl gaunamų rezultatų, nes matome, kad emisijos netokios, kokios turėtų būti ir mes bandome išsiaiškinti, kodėl, bet man atrodo, kad jau man baigėsi laikas. Pabaikite mintį. Gal galiu pasiūlyti sprendimą nes mes turime tokį, tokį variantą. Ateitie turėtų būti aiškiai nurodoma, kad tipą tvirtinančios institucijos turi būti čia audituojami ir finansiniai santykiai. Tai būtų pirmas žingsnis teisinga linkme, nes jeigu norime tipo tvirtinimo tarnybas tap, pa, paversti klyringo institucijomis, tai čia tikrai, kažin ar sukursime pridėtinę vertę, bet mes turime prižiūrėti jų darbą ir jeigu, tarkim, tas pats testas atliekamas viena techninė tarnyba tikrina galybę tokių produktų, o kita tik kelis, tai aišku, tai nėra tinkama sistema ir kaip tipą tvirtinanti institucija tu gali pasakyti arba tu sutinki arba nesutinki. Jeigu tipą tvirtinančiai institucijai tu patiki prižiūrėti ir finansinius aspektus, tai tada tai matyt būtų tikrai žingsnis į teisingą linkmę, ponia Bonifei. Taip, aš kalbėsiu prancūziškai ir jūs supras, suprantate be jokių problemų. Norėčiau pratesti tai, ką sakė kolega, dėl to, kad dabartinė sistema, kuri veikia ES, skatina konkurenciją tarp įvairių patvirtinančių institucijų, nes jos visos bando būti patrauklesnės automobilių gamintojams. kai tyrimų komitetas lankėsi Luksemburgė. Tuomet automobilių gamintojai, nebuvo numatyta tas, bet automobilių gamintojai atsisakė savo sutarties e, dėl paslaugų Luksemburgė ir e, tas paslaugas užsakė Airijoje. Taip, tai jau yra pasirinkimas, tai yra e, gamintojo pasirinkimo laisvė keisti paslaugos tiekėją. Tai reiškia, kad geriau ten ta paslauga bus teikta. Tai, tai kaip tai dabar gaunasi, nes taisyklės tai tos pačios ir normos yra tos pačios, kurių reikia laikytis. Tai ar tai reiškia, kad skirtingai yra traktuojamas skirtingas lankstumo laipsnis pasirenkamas, kai bandoma sertifikuoti automobilį, banda, bandoma išsaugoti kiek galima daugiau automobilių gamintojų tarp savo klientų negaliu tiksliai atsakyti jūsų klausimą. Mūsų didžiausia problema yra ta, kad mes norime užtikrinti, kuo galima aukštesnės kokybės darbą Luksemburgė, o kitos institucijos, jeigu pasirenkame yra kita institucija, tai ne mums čia dabar yra tai, prievalė tai komentuoti ir Luksemburgas jau 20 metų tikrai išlaikė aukštą kokybę validuojant uh, ir sertifikuojant produktus. Na ir kalbant apie kitas tipo tvirtinimo institucijas, yra pagrindų direktyvoje numatyti reikalavimai, kurių visi laikosi ir ten nėra labai tikslių reikalavimų. Tai aišku, taip patvirtinanti institucija yra sertifikuojanti institucija. Ir sertifikavimo srityje, aišku, yra labai aišku standartai, standartai, kurie nustatyti dėl produktų sertifikavimo, taip pat e, kiti standartai, kurie yra numatyti valdymo srityje, pirminis vertinimas, pavyzdžiui, taigi tu tuomet gamintojas turi irgi gauti sertifikatą dėl valdymo sistemos ir panašiai. Ir mūsų tipo tvirtinimo sistema nuo 70-ųjų metų veikia, gan sena. Ir aišku, kiekviena sistema gali gerėti, tobulėti. Ir aš manau, kad tipo tvirtinimo sistema yra šiek tiek pasenusi ir turi būti atnaujinta. Kalbant apie tipo tvirtinimo sistemą, ar buvo daug automobilių, kurių atžvilgių jūs atsisakėte patvirtinti jų tipą. Ar bendrai galiausiai jūs vis tiek sistemiškai patvirtinate tuos tipus? Visai nesenas, pavyzdžiui, ar turite kokių nesenų pavyzdžių, kur, pavyzdžiui, konkretos automobilio atveju jūs atsisakėte tvirtinti tipą ir kaip elgėsi tuomet gamintojas? Ar jis iš naujo? Pasiūlė, pati, pasiūlė tą automobilį ar keitė tipo tvirtinimo instituciją. Uh, Na, automobilis kuriamas galybę metų, tai yra labai brangus procesas ir gamintojas tas, kuris ne, nepasitelkė testo rezultatų, yra neatsakingas gamintojas. Taigi, taigi jis turi, aišku, tenkinti visus reikalavimus. Ir gamintojas, stambus gamintojas tikrai taip nesielgtų. Uh, bet yra mažesnių gamintojų, kurie pirmąjį prototipą sukuria, po to jis yra atmetamas, tarkim. Ir yra tam tikras straipsnis, kur teigiama, jeigu yra tenkinamos tos sąlygos, mes vis tiek turime teisę atmesti to automobilio tipo patvirtinimą. Ir visų testų atvejų, kurie buvo atlikti ir kurių, kur, kurių gale buvo primtas pozityvus sprendimas, pavyzdžiui, dėl saugumo sumetimų gamintojų gali būti nesuteikia, nesuteikiamas tipo patvirtinimas. Ką Jūs manote apie europinę tokią agentūrą, kuri, prižiūrė, kuri prižiūrėtų visas tipo, tipo tvirtinančias institucijas, kad būtų laikomasi visų normų visose nacionalinėse institucijose ir dėl rinkos priežios, ji prižiūrėtų taip pat ir rinką, bandant išsiaiškinti, kad viskas vyktų sklandžiai ir kad nebūtų jokio konflikto. Ar Jums, Jūsų vertinimu, tai uh, būtų geras sprendimas. Aš manau, kad tai sukurtų sunkumų pramoniai. Ne, ne, ne, ne vien tik tai kalbant apie konkrečius atvejus, bet tarkim ir tipą tvirtinančiose institucijose tikrai yra galioja, galioja tos pačios normos, taisyklės, mes visi siekiame dirbti geriau, Ir mes dirbame kur kas veiksmingiau dabar, nei jeigu būtų centralizuota agentūra. Čia nebūtų centralizuojama, tiesiog būtų reguliuojama, būtų bandoma išsiaiškinti, būtų bandoma užkirsti kelią sistemos spragoms, kad nebūtų tokios didelės konkurencijos tarp tik patvirtinančių institucijų. Na, kalbant apie tik patvirtinančias institucijas, tai manau, kad žodis konkurencija čia nelabai tinkamas. Aš manau, kad Pavyzdžiui, ry, ry, šį rytą KBA buvo atstovai iš Vokietijos ir aš turiu pasakyti, kad mes kaip panašios institucijos gerbėme vieni kitus ir laikomės tų pačių e, darbo metodų ir gal kita, kitai būtų su naujai atsirandančiomis tipo atvirtinančiomis institucijomis, kurios uh, kurios irgi pradėtų, eitų tas, imtųsi tų uždavinių, bet manau, kad dabar veikia sistema neblogai, o kalbant apie rinkos priežiūrą, tai aš manau, kad komisijos vaidmuo ne vien tik tai prižiūrėti centrinių lygmenių rinką, žiūrėti, kaip viskas vyksta, bet taip pat vaidmuo yra ir labai aiškiai apibriežti visoje Europoje, kokios yra rinkos priežiūros sąlygos ir kaip organizuojama rinkos priežiūra. Uh, kad būtų labai aiškios taisyklės, nes e, tikrai visada yra skirtumų tarp rytų, vakarų, šiaurės, pietų ir panašiai. Tai reikia suderinti galbūt šiuo lygmeniu visą tą sistemą ir tą centrinę funkciją galėtų puikiai e, atlikti Europos komisija. E, ponas Gerbrandi. Pone Dėly. Pone Lyšis, sveiki atvykę į mūsų komitetą, aš kalbėsiu irgi prancūziškai, aš šiek tiek skaičiu įvairius dokumentus ir aš norėčiau sugrįžti prie Audi gamybos. Audi gamyba. Na, Audi kaip ir nenukentėjo nuo Volkswagen skandalo keitėsi vadovai Vokietijoje ir buvo bandoma viską harmonizuoti ir suderinti jūsų tarnybą. Jūs tvirtinote variklio tipą. Audi AA variklio ir A3 variklio tipą. Ir gamintojai pripažino, kad jie naudojo tam tikras priemonės, Taigi, septint, atsakymai į septintąjį klausimą, jūs teigiate, kad esate kompetentinga, neutrali ir nepriklausoma institucija. Čia grįžtu prie pano Karinš klausimo. Mes matome, kad čia yra šiokia tokia problema dėl finansavimo šaltinių, bet mes prie to dar grįšime. Tai jūs Audi leidote teikti į visą Europos rinką šį automobilį. Ar nesate atsakingi už tai, kad vyksta šiandien toks tyrimas? Čia būtų pirmas mano klausimas. Antras klausimas, ar jūs pats, jūs patys nesate numatę atlikti tyrimo dėl Audi? Ir trečias klausimas, norėčiau štai ko paklausti. Tvirtinimo, e, atsiprašau, e, išderinimo įranga nėra leidžiama įstatymų, bet kažkaip jie vis tiek ta įranga buvo naudojama, ar jūs nenorėtumėte peržiūrėti savo sprendimo dėl šio minimo audio automobilio tipo patvirtinimo? Prašau. Dėkoju. Trys klausimai, man atrodo, buvo užduoti. Taip, mes atlikome testus dėl audio automobilio tipo tvirtinimo ir tie uh, tuose testuose nėra numatyta tikrinti ir programinę įrangą, tai mes ir nepatikrinome tos programinės įrangos. Volkswageno atveju buvo pripažinta, kad ją buvo naudojama iš, naudojama išderinimo įranga, Audi niekuomet oficialiai to nepripažino, niekuomet apie, oficialiai apie tai nepaskelbė ir nepatvirtino savo pozicijos, bet vis tiek mes iš karto praeitais metais pradėjome tikrinti šių metų gamybą, praeitų metų gamybą ir supratome, kad nebuvo ten tų išderinimo įrenginių. Aš vykau, kaip sėkis, iš Luxemburgo į Briuselį į automobiliu ir tada aš, kai tik tai gavau informacijos apie išdenimo įrangą, aš iš karto e, už, pareikalau, kad būtų patikrinta ir mes reagavome skubiai. Na, o tie automobiliai, čia kalba eina apie tos automobilius, kurie jau yra rinkoje, tai yra automobiliai, kurių tipai jau yra patvirtinti, kurie turi sertifikatus. Kalbant, čia tas tipas yra tvirtinamas pas mus iki to momento, kai automobilis paleidžiamas į rinką ir užregistruojamas. O čia šiuo atveju tada mes galime reaguoti į gamybos sistemą, registravimą ir panašiai. Taigi čia svarbu tai, kad e, gamyba atitiko reikalavimus, mes viskas sužiūrėjom ir sukontroliavome, reagavome greitai ir Audi atveju, tai čia jau trejus, ketverius metus nebuvo jokių problemų. Ir dar vienas jūsų atsakymas. Jūs teigiate, kad penki vienas straipsnis, kuris yra skiriamas gamintojams, o ne tipo tvirtinimo institucijoms. Ir turint omenyje tas įprastinės eksploatavimo sąlygas, e, kriterijai nėra aiškiai numatyti reglamente, taigi tas atitikties sertifikatas nėra tikslus. Štai taip jūs teigiate. Tai mano klausimas būtų labai paprastas. Ar gamintojas, dizelinio variklio gamintojas, kai yra atliekamas vairavimo realiomis sąlygomis testas, ar jisai turi atitikties sertifikatą ir ar jūs nemanote, kad tai yra pakankama priežastis jūsų institucijai, tipo tvirtinimo institucijai, atimti tokį, atimti, atsiprašau, tokį atitikties sertifikatą, nes jis yra melas. Ką, ką, ką jūs e, į tai pasakytumėte? Atitikties sertifikatas yra toks sertifikatas, kur dar daugiau papasakosiu. Pirmiausia, mes gauname prototipą, automobilio prototipą, mes nesertifikuojame galutinio produkto, mes negalutinio gamybos grandinėje produktą, mes sertifikuojame tik tai to automobilio prototipą. Tada gamintojas kūrė automobilį pagal tą prototipą įsipareigodamas sukurti tokį automobilį, kuris tenkintų visus reikalavimus, kurie yra numatyti e, tame tipo tvirtinimo akte ir kaip yra taip pat numatyta reglamentuose. Taigi, gamintojas, gaudamas tą kokybės sertifikatą, patvirtina, kad tai atitinka tipo tvirtinimo sąlygas ir reglamentų bei direktyvų nuostatas tipo tvirtinimas jo metu nėra surandami išderinimo įrenginiai, nes nėra testuojami jie laboratorijose. Ir gamintojas, kuomet jisai gauna atitikties sertifikatą, iš principo, jeigu į, buvo įrodyta, kad buvo tos išdenimo įrangos, gavo sertifikatą, kuris jam kaip ir neturėjo būti suteiktas. Buongiorno. E... Labai ačiū, laba diena. Norėjau pasveikinti poną Lyšą atvykusi pas mus ir norėjau pateikti e, klausimą susijusi su Volkswagenu. Tai yra ta istorija, kai paaiškėjo, jog jų automobiliuose yra išderinimo įrenginių ir po m, tipų patvirtinimo. Uh, Tad kokių žingsnių jūs ėmėmės, kad būtų galima vėlgi atsižvelgti į e, reglamento penkto straipsnio antros dalies nuostatą. Turiu galvoje tipo tvirtinimo panaikinimą. Toliau, dėl e, tikrinimų tų automobilių, kurie jau naudojami kiek daug e, tokių tikrinimų buvo e, atlikta ir kiek nustatyta tiesiog atitikties e, reikalavimų laikymosi atveju. Atsakymas. Aš nesiklaus, ne, pradžios negirdėjau jūsų klausimo, bet dabar taip, čia kalbam apie gru, Audi grupę, atlikom jų automobilių tipų tvirtinimus ir mm, apimtis jų buvo maždaug tokia kaip ir Volkswagen atveju. O dabar dar priminkit kitą ar kitus klausimus. Taip. Ačiū. Aš klausiau, kokių priemonių jūsų tarnyba ėmėsi. Turiu galvoje pagal 10 straipsnio penktą dalį. Reglamento 10 straipsnio penktą dalį. Po to, kai paaiškėjo, kad tipų tvirtinimo sprendimus reikia panaikinti. Tai buvo vienas klausimas. O kitas klausimas. Ar buvo rengiama tam tikros uh, testavimo uh, atliekamos kampanijos uh, automobilių, kurių jau naudojami? Taip, atsakymas Jeigu dabar mm, mm automobilį e, tiesiog testuosit e, laboratorijoje, tai aišku, reikia e, užtikrinti jo atitikti. Ir jeigu dabar, sakykime, yra įdėktas išderinimo įrenginys, bet po to jį išėmusi, tai vėl šiaip jau automobilis pasidaro švarus. Taip, mes taip Ne. Bet ar jūs norėjot pasakyti, kad jūs žinojot, kad buvo išderinimo įrenginių testuojamuose automobiliuose? Atsakymas ne. Niekas mums niekada apie tai nesakė. Taip, tam tikri mokslininkai darė užuominų, kad yra netitikimų tarp tikrinimų laboratorijose ir tikrinimų realiomis sąlygomis. E, bet, bet tai, kaip sakant, tai yra tiesiog mokslinė tiesa, nepaneigiama. Aišku, Bet vėlgi, jeigu jau kalbam apie tai, tai tada dabartinis reglamentas ir direktyva e, turėjo numatyti tokią galimybę, tai yra, kad e, būtent atsižvelgti į tą aplinkybę, kad e, niekada tikrinimai laboratorijose ir realiomis sąlygomis netitinka, tai yra neduoda tų pačių rezultatų. Apie tai buvo kalbama ir, manyčiau, komisijos generalinis klimato direktoratas e, parengia metmenis, o po to pramonės direktoratas tada uh, tikrina vėlgi tam tikrus reikalavimus būtent tipų tvirtinimo e, kontekste. Pone Evi, norėčiau grįžti prie 2007 metų reglamento 715. Koks yra galutinis šio reglamento tikslas? Ir jūsų manimų, dabar, kai į rinką pateikiami automobiliai, e, e, kai laikomasi tam tikrų sąlygų, tai kaip vis dėlto, tai ne, ar jie, jie vis dėlto kaip netitinka to reglamento galutinio tikslo. Taip, dabar tų išderinimo e, įrenginių buvimas draudžiamas automobiliuose. Tai yra aišku. Ačiū, pirmininkė. Aš dabar gilinausi į pono Lyš atsakymus, bet prisipažinsiu, esu suglumęs. Jūs sakėt, kad kol neatliekamas tikrinimas tam, kad būtų galima nustatyti, ar yra išderinimo įrenginys automobiliuje, tai automobilio gamintojas turi laikytis įstatymų. Bet kita vertus, o jūs e, netliekat standartinio testavimo ir nenustatot, kad, e, kad nėra išderinimo įrenginių. O po to jūs sakėt, kad 15 metų rugsėjo 19, po to, kai kilo tas skandalas, jūs iš karto patikrinot, ar Audi automobiliai, e, kuriems išdavė tipų tvirtinimus, ar jie susiję su tuo skandalu. Nežinau kiek valandų jums e, prireikė, bet jūs gana greitai nustatėt, kad audio automobiliai nieko bendra neturi. Bet kaip jūs tą patikrinot, kai sakot, kad nebuvo tokių testavimų? Tai kaip jūs padarėt išvadą, kad audio automobiliai nekėlė jokios problemos? Atsakymas. Kadangi sistema buvo kitokia. sistema, e, pagal kurią tikrinama, ar Audi atitinka euro 6 reikalavimus yra kitokie, kalba, negu kad e, tikrinant, ar automobilis atitinka euro 5 reikalavimus. Todėl mes ir padarėm išvadą, kad e, problemos nėra. Aišku, gali būti, bet kaip Mes atlikom bandymus e, realiomis sąlygomis, tiesiog e, įvertinom rezultatus. Ir rezultatai buvo visiškai patenkinami. Nežinau, ar kita vertus, ar tikrinimas realiomis sąlygomis, ar tai yra absoliuti garantija įrodanti, kad nėra išderinimo įrenginių. renginių Bet tai yra vienintelis testas, kurį dabar mes naudojam, kurio nebuvo anksčiau, prieš tai. Tad mes juo remiamės, norėdami užtikrinti saugumą. Tai yra norėdami, kad taip rezultatai e, gaunami po to testavimo būtų priimtini. Kita vertus, vėlgi ką suponuoja tas priimtinumas rezultatų, ar čia reikia visiškai suderinti, ar tiesiog testavimo normas e, suvienodinti. Bet jeigu dabar atlieki testavimą ir yra tam tikri atitikties faktoriai, keturi ar penki, ar tai yra priimtina. Taip, bet čia aišku yra svarstymai. Bet ar jūs patikrino tik tai tuos tam tikrus Audi modelius, ar, ar tiesiog visus patikrinot, e, tvirtindami tipus, norėdami nustatytami galimus išderinimo įrenginius. Nes buvo kitos rūšės išderinimo įrenginių, kuriuos naudojo e, Volkswagenas, e, Fiat, Chrysler. Tad ar jūs vėlgi tą darėt po rugsėjo 19-osios. Per spalio mėnesio ministrų, konkurencingumo ministrų tarybą buvo nuspręsta pavesti darbą Vokietijai, kad šioje atliktų bendrą tyrimą. Šioje srityje šiaip jau mes neveikiam, mes daugiau testų netliekam bet antai automobilių, gam, prancūzijos automobilių gamintojus prižiūrėjo Prancūzija, Vokietijos Vokietija, tad mums iš tikrųjų nereikėjo atlikti savo testų. Klausimas, bet juk jūs atsakot už tipų tvirtinimą, tai jūsų darbas, tai ar ne tai, kad čia jūs kratytumėtės e, teisinės prievolės, jūs gaunat pinigus, jūs gaunat darbo, bet Bet kita vertus, kai tą pat nešvarų darbą, sunkiausią darbą užmetat kitom šalims, bet ar nemanot, kad tai ir jūsų vis dėlto teisinė prievolė jį atlikti? Kaip sakiau, išderinimo įranga tai nebuvo tipų tikrinimo procedūros dalis. Mes netestavom to ir tiesiog neapėmėm to elemento. Ir tai visiems tenkanti atsakomybė, bet kita vertus ateityje ta atsakomybė turėtų būti aiškiai įvardyta. Taip išgirdom svarbios informacijos apie tipų tvirtinimo įstatymus. Ponas Niedermayeris, labai ačiū. Dar kartą ačiū, kad uh, surengėt e, e, būtent tokius įdomius klausimus ir pasikvietėt įdomių prelegentų. Vokietijos kolegos atsakė, kad jie pasitikė daugiausia automobilių gamintojais, jų tiesiog atliktų testavimų laboratorijose ir normaliomis sąlygomis. O kokia jūsų strategija, turiu galvoje jau naudojamus uh, automobilius ir, ir ką ketinat daryti ateityje. Dabar tas normalus vadinamasis naudojimas savoka, kurią randam reglamento penktam straipsnį. Normalus naudojimas, tai tai, ką, kas mums pateikiama. Mes gaunam, turėtume gauti uh, normalaus vadinamojo naudojimo prototipą automobilį, bet mes to normalaus naudojimo netikrinam. Mes netikrinam, ar iš tikrųjų kalbam apie normalų naudojimą. Gamintojas už tai atsako. Gamintojas turi mums pateikti automobilio prototipą normalaus naudojimo. Bet tai kaip? pratesiu klausimą. Ar po to, kai automobilis pagaminamas, ar jūs tada e, išimat e, ten tam tikrą automobilį, sakykime, po to patikrinus ten tą 160 tūkstančių e, kilometrų trukmės tą ciklą, ar jūs patikrinat, ar automobilis tebe atitinka reikalavimus. Tai yra atsakomybė. Atsakymas. Taip, ta atsakomybė turėtų kažkam tekti ateityje. Šiandien ji nereglamentuojama. E, rinkos stebėsena nėra numatyta kaip mūsų tarnybos dalis, mūsų kaip tipų tvirtinimo institucijos darbas nėra rinkos stebėjimas, bet tai turėtų būti numatyta ateityje. Ačiū. Grįšiu prie Alde kolegos klausimo. Jūs sakėt, kad jūs buvo tikras, kad Audi automobiliuose nebuvo išderinimo įrenginių. Bet dabar pagal jūsų, pagal, pagal jūsų ten atliktą tą auditą atsakymas. Taip, ir pagal jūsų standartą Dabar bet tas standartas e, minėtas nebenaudojamas Audi automobiliuose. Tad mes turėtume imtis teisinių veiksmų, jeigu automobilių gamyba su tokio tipo ir toliau būtų atliekama. Taip, bet tai tada kaip tas e, tipų tvirtinimas buvo e, išduotas kaip Teisiškai ar neteisiškai? Teisiškai atsakymas, nes mes nežinojom apie išderinimo įrenginius. Bet turite ir kitų prievolių. Pavyzdžiui, automobilių ten visos grupės, sakykime, testavimas. E, sakykime, yra reikala tipų, e, tipų e, tvirtinimas dar nereiškia garantijos e, visiems automobiliams, jeigu nebuvo atliekami tyrimai. Mm, aš tikiuosi, kad komisijos nariai įsiklausys atstovai į tuos atsakymus, kuriuos pateikėte. Pone Daly, Ačiū, ponė Ryškė, kad atvykote pas mus, bet ne, ne tik šiandien, bet ir apskritai man susidarė įspūdis, kad daug kas žinojo, daug tarnybų žinojo, kad kažkas e, vyko, bet niekas neįsigilino į padėtį. Iš jūsų pasisakymo šį e, rytą aš taip pat supratau, kad jūs pasitikite labai gamintojai smarkiai. Ar jūs kada nors per visus šiuos metus e, jautėte poreikį e, kvestionuoti, kelti klausimus dėl informacijos, kurias, kurią pateikė gamintojai. E, Taip patvirtinant kiekvieną ataskaitą bandymų kontroliuojama, jeigu mes turime klausimų, tada kreipiamės į gamintojus ir juos pateikėme. Daug ataskaitų apie E, testus e, siunčiama techniniai tarnybai, kad ji toliau patikrintų ar prašytų papildomos informacijos. Mes nėra taip, kad mes paprasčiausiai uždedame anspaudą ant ataskaitų testavimo ir viskas, ir tada išduodame e, pažymėjimą vyksta aktyvios procedūros ir nuolatos yra keliami klausimai, mes teikiame klausimus reguliariai ir prašome papildomos informacijos, prašome atlikti papildomų bandymų ir panašiai. Jeigu jūs prašote informacijos yra vienas dalykas, o ar jūs kvestionuojate informaciją? Jeigu tai buvo, tai dėl ko? Jūs sakėte, reguliariai taip daroma. Apie, kai, apie kuriuo, kokius klausimus jums kyla? dėl kokių klausimų kyla neiškumų. Viskas priklauso nuo ekspertų. Jeigu ekspertai turi papildomą e, klausimą, jeigu nori užduoti papildomą klausimą, jeigu nori papildomų garantijų, tai yra kasdieninis darbas. Aš negaliu dabar jums konkrečiai e, įvardyti vieno konkretaus klausimo. Pavyzdžiui, jeigu e, patikimas automobilis, kuris turi naudojamas normaliai ir jeigu mes nematome, kad jis taip galėtų būti naudojamas, tada mes e, prašome paaiškinti, e, kodėl taip yra. Tai netrodo, kad būtų normalaus naudojimo prototipas. E, bet gamintojai yra puikiai susipažinę su procedūromis ir parengė, jie pasirengė iš savo pusės procedūrai. Bet uh, E, jeigu maži gamintojai, tai jie dažnai ne visą informaciją pateikia. Bet jūs e, ats, šeštame atsakymė kalbėjote apie tai, kad yra įdėkti taip vadinami temperatūrų langai, bet e, nėra niekur užfiksuota. Tai jeigu jų visi žinojo apie juos, tai ar jūs galvojate, kad reikia kažkam jūs, institucijų, kuria jūs atskaitingi, e, pranešti apie tai, mes apie tai nežinojom, bet jūs sakote, aš cituoju jūsų atsakymą į šeštąjį klausimą, visi žinojo tai. Taip, visi žino, kad yra instaliuoti temperatūrų langai. Jūs dabar man negalite sakyti, kad to nežinote. Temperatūros taip vadinami langai aiškiai yra apibriežti direktyvoje, reglamente taip. Visi e, žinojo apie juos, bet jūs niekada neinformavote nieko apie tai. Ne. Ar jūs žinote, kad e, švaros transporto tarptautinė taryba sako, jo gamintojai e, teikia visokius paaiškinimus, bet tai yra neteisingi paaiškinimai ir pasiteisinimai. Negaliu jums dabar nieko pasakyti. Negalite atsakyti man ar nežinote? Nežinau, nežinome. Mums tai atrodė, kad yra apsaugos sprendimas įdėkti tokius temperatūrų langus, o ne reikalavimų apėjimas, ponas Šulcė. Matote, kur aš sėdžiu. Tikrai mane nustebino kai kas. Iš anksto neketinau klausti, bet dabar apsisprendžiau. Sakėte, kad visi e, žino, kad egzistuoja tie temperatūrų langai išderimo įranga. Prieš valandą ar dvi jūsų kolega iš Vokietijos sakė, kad tik 15 metų rugsėje apie tai sužinojo. Ir jis vadovauja savo tarnybą. Aš tikrai nebesuprantu, kas vyksta, atsiprašau, bet taip yra. Jeigu reglamentas e, numato, e, kad negalima naudoti išdenimo įrangos, išskyrus tuo metu, kai reikia mm, užtikrinti apsaugą, tai yra reglamento nuostata, jūs negalite sakyti, kad jūs tai nustebino. Bet uh, Jūs e, e, sakote, kad tie langai buvo naudojami tam, kad apeiti būtų teisės aktai. Ta ir mas, e, mane tas nustebino. Ta. Ir tai paaiškėjo rugsėjai pernai ir vėliau tai mane taip pat nustebino. Bet reglamentas yra atitinkama reglamento nuostata. Dabar kitas klausimas noriu, noriu išsiaiškinti kai ką. Vakar italai e, sakė, kad pirmiausia testuoja Fiat automobilius. Tai viskas aišku, Fiatas Italija. Vokiečiai testuoja vokiečių o, e, ga, pagamintus automobilius, ne tik Mercedes ar BMW. Ir o, e, dažnai yra ryšys su mm, testavimus, testus atliekančia institucija tarp gamintojų. O Luksemburgas, e, kiekviena šalis gali turėti tam tikrą įrangą, centrus, kur atliekami bandymai, e, kur išduodami sertifikatą ir kaip tokia šalis kaip Luksemburgas e, daro tą? Pateikite daugiau priežasčių, ne tik, kad yra plieno pramonė jūsų šalyje. Atsakymas. Gudje buvo pradininkė. E, mes paskui e, palaikėme gerus ryšius su Freiland e, per plieno pramonę Tu Freiland. Su, su jais bendravome daug ir Tu Freiland pradėjo teikti techninės paslaugas ir jie pradėjo veikti Luksemburgė, kadangi Luksemburgas yra tik Kielno. Ir mes kartu dirbome, mes buvome, e, jie buvo pirmieji klientai, pirmieji gamintojai. Ispanijoje e, taip pat veikia ne ES gamintojas ir toks yra kontekstas. Klausimas trečiasis Jūs e, pristatydamas skaidrės sakėte, kad turite ekspertinių e, žinių ir dirbate, kad jūs esate trys, tu, Froiland ir ar buvo daugiau jūsų mm, institucijų, su kuriomis bendradarbiaujate, ne trys, ir kuri turi daugiausiai techninių žinių, kad gali, kuri gali, kas gali patikrinti techninį komponentą geriausiai ir ar yra kažkokių techninių šanksinių susitarimų, kaip pavyzdžiui apsisprendžiate, kuris iš jūsų trijų imsis uh, atlikti bandymą. Atsakymas, jeigu mes uh, darome pasirinkimą, pasirenkame geriausiai mums tinkantį trys uh, E, skirtingos techninės tarnybos. TUF e, Freiland turi geriausią pasaulinį tinklą ir jeigu kas nors nori e, pateikti produktą į tarptautinę rinką, pavyzdžiui, akumuliatorius Kinijoje pagamintas važiuoklė iš JAV ar panašiai. Ir TUF turi, veikdamas visame pasaulyje, yra pirmasis pasirinkimas. Jeigu kažkas gali būti lankščiau gyvenimą techninę prasme, jeigu yra specialistų tam tikros sėdės, tai juos yra kreipiamasi. E, galima sakyti, kad gamintojas žino, kuri techninė tarnyba geriausiai tiktų jiems. Jie turi sąrašą, jis yra internete, tas sąrašas e, ar Briuselio Ženevoje visi puikiai žino, kas atitinka kieno poreikius geriausiai. Klausimas, ar yra konkurencijos tarp techninių paslaugų, jau kalbėsime apie sąnaudas gamintojams. Ar galima sakyti, kad svarbiausia techniniai veiksniai ar e, kaina? Atsakymas. E, nėra finansai svarbiausi e, papildoma vertė, kurią gali e, užtikrinti mūsų trys e, tarnybos. Pone Kadenbach, dėkoju. Ačiū už tokius išsamius atsakymus ir už atsakymus į mūsų klausimus anksčiau raštu pateiktus. E, jūs viename iš savo atsakymų kalbėjote apie tai, kad dėl tipo tvirtinimo Europoje siekiama geriausias sąlygas užtikrinančios tarnybos. Jeigu, pavyzdžiui, gamintojas e, sustabdo tipo tvirtinimo procedūrą, kas įvyksta ir kitas dalykas autorizavimo procesas bei keitimasis informacija, ar jūs užtikrinate tai ir, ir jeigu taip, tai kur? Dėkuoju, aš matau, kad trys klausimai pateikti skirtingi. E, ieškojimas geriausios tarnybos. Yra kai kurie gamintojai, kurie bando tą daryti, bet mes tikrai nedalyvaujame šiame procese. Aš galiu išsakyti tik tai mūsų požiūrį ir mes negalime e, sutikti su ieškojimu geresnių e, centrų palankesnių. Mes e, siekime, kad būtų taikomi aukšti standartai ir kad jų visi laikytųsi. Ir jeigu įmonė konkrečiai kreipiasi su paraiška, vyksta diskusijos ir išsiaiškina, kokios yra procedūros tai dar nėra paraiška suteikti leidimą, paskui gali tas gamintojas negryžti, pas mus galbūt jam kažkas netiko, bet gamintojas pats apsisprendžia. O dėl e, sustabdymo bandymų ir e, rizikos, kad bus pateikta ta pati paraiška e, dėl tipo kitai tarnybai prieš gaunant neigiamą atsakymą iš pirmosios vyksta reguliavimo tarnybų susitikimai ir tipo tvirtinimo tarnybos taip pat juose dalyvauja. Aš nemanau, kad kas nors norėtų e, atlikti tipo tvirtinimo procedūrą, kuri būtų netinkama Gali būti, kad gamintojas neskleidė visos informacijos ir mes e, esame pasirengę atšaukti leidimą. Taip yra buvę. Mums, pavyzdžiui, kita tarnyba pateikė tam tikros informacijos e, po to, kai išdavėme e, leidimą ir atšaukėme tą leidimą. Ar informacija keičiamasi neoficialiai, o ar yra oficialių procedūrų Atsakymas. Tai yra nuolatinis reguliarus keitimasis informacija. Jeigu e, atliekamas transporto priemonės tipo tvirtinimas, e, visa duomenų bazė egzistuoja, mm, kur atspėja atspindima informacija ir tai yra formalios procedūros dalis, galima pasitikrinti, ar atliktos modifikacijos, ar modelis yra tas pats ar ne tas pats. Ir taip pat galima grįžti iki prototipo, kuris, pavyzdžiui, nebuvo tvirtintas ir tada kreiptis į kitą tarnybą Bet tai turėtų būti jau laikoma naujų projektų ir tai yra leisna. Ponas Karinč, jau uh, po 12 aš uh, siūlau pakalbėti apie ateitį. Uh, procesuose yra galimybė konfliktų interesų atsirasti. Bet jūs galite mums galbūt pasakyti, kaip pagerinti sistemą ką reikėtų ar ką galima būtų padaryti Europoje, kad būtų galima užkirsti kelią interesų konfliktui ir užtikrinti, kad e, neatsirastų neteisingų signalų e, dėl gamintojų ir atitinkamų tarnybų veiklos visuomenėje. Manau, kad vienu žingsniu visko pakeisti neįmanoma reikia žengti keletą žingsnių ir taip siekti pagerinti sistemą. Pirmasis žingsnis galėtų būti suformuluoti reikalavimus tipo tvirtinimo tarnyboms. Jie jau yra išdėsti ISO standartuose. Pirmas žingsnis galbūt per daug yra e, tikėtis, kad kiekviena tarnyba bus akredituota, bet pirmiausiai suformuokime reikalavimus, suformuokime e, ir po penkerių ar šešių metų bus galima e, patvirtinti atitikimą. Bet reikalavimai, kaip pirmas žingsnis, būtų svarbiausia. Tam, kad būtų galima patvirtinti tipo tvirtinimo tarnybas. Antras žingsnis. Matome, kad trūksta rinkos priežiūros. Ji neegzistuoja tiksliau, nėra iškių reikalavimų. Rinkos priežiūra reikėtų tam tikros teisės akto labai greitai, jį reikėtų parengti, apibriežti, kokios yra rinkos priežios taisyklės. Pavyzdžiui, kiekvieną tūkstantį registruotų automobilių, kiekvieną šimtą automobilių, kurių tipų patvirtintas reikia patikrinti pakartotinai. Aš nežinau, ar visi vienodai viską daro, jeigu valstybės narės uh, turi laisvę, turis laisvę interpretuoti, tuo met vėl ateityje atsiras interpretavimo skirtumų, dėl ko kils problemų ir padėtis nepagerės. Trečias dalykas - tipo tvirtinimo tarnybos turėtų prižiūrėti finansinius santykius tarp gamintojų ir techninių tarnybų, kadangi tipo tvirtinimas e, neturėtų būti neteisėtas veiklos subjektas, nes kainuoja tai 300 eurų ar panašiai. Tačiau svarbiausi finansiniai aspektai yra susijęs su techninėmis e, paslaugomis ir kai kas gali kainuoti milijonus ir dėl to yra skirtumas, kaip yra testuojama, e, ar visi reikalingi testai atliekami, ar dvi kažkokios grupės didelės e, suformuojamos. Taigi ateityje tai turėtų būti apibriešta kur kas geriau. Mes būtent tą rekomenduojame. Jeigu galėčiau dar vieną klausimą užduoti. Ar manote, kad reiktų, ar būtų įmanoma kažkaip numatyti europinę sistemą sukurti Europinę sistemą, būtent, kad tai nebūtų valstybių narių kompetencija, bet supranacionalinė kompetencija. Ar nemanote, kad to reikia? Viskas kaip čia dabar susis, sus, padalinta, sudalinta ir taip veikia praktikoje. Pirmiausia, gal aš pradėčiau nuo dabar veikiančios sistemos ir suteikčiau jai dar vieną galimybę, nes eilę metų viskas veikia gerai. Aišku, aišku, nelegali veikla negali būti sertifikuojama. Ir aišku, jokie sertifikatai neapsaugo nuo tokių scenarių ir situacijų. Mes tą sistemą turėtumėme gerinti, tobulinti, bet manau, kad ta bendra kompetencija galbūt galėtų būti numatyta eksploatuojamų automobilių tikrinimui, kaip yra JAV. Eksploatuojamų automobiliai yra testuojami Ir tai, ne, tai nesibaigia, tai ne, nėra sąlygojama kokiu tai sprendimu, bet tiesiog tokiu būdu bandoma geriau prižiūrėti rinką. Ir jeigu eksploatuojamų automobilių atiktis būtų tikrinama, tai tada būtų galima geriau užtikrinti rinkos priežiūrą Europoje. Ir to Europoje mums trūksta jums leidus. Sakėte, kad eilę metų sistema puikiai veikė. Tai aš manau, kad mes čia galėtume pasakyti, eilę metų mes net nežinojome, kad sistema nebuvo tinkama, kalbant apie švaresnį orą ir tai, ką mes įkvepiame. Dabar ponas Zorinė. Ačiū. Ačiū, kad atvykote ir pateikite paaiškinimus. 2016 metais parlamento tarnybos užsakė studiją šiuo klausimu dėl teisinių prievolių, dėl emisijų matavimo automobilių gamybos sektorėje. Ir 14 puslapyje, studijos 14 puslapyje yra teigiama, nesuprantama, kodėl tiek daug sertifikatų išduodama būtent Luksemburgė. O po to studijoje pateikiamos galimos priežastys. Kai kurias iš jų jūs ir pats šiandien įvardijote. Greičiau yra sureaguojama, mažiau reiklus auditas, rezultatų tikrinimas silpnesnis ir mažesnė kaina. Taigi, pakartosiu tie du keli veiksniai, du viduriniai veiksniai, mažiau reiklaus auditas ir silpnesni, e, silpnesnis rezultato apibrėžimas. Ar tai nereiškia, kad bendrovė iš dalies yra atsakinga, arba bent jau taikstėsi su tomis problemomis, kurios kilo ES automobilių gamybos sektoriuje? Man atrodo, kad jeigu jūs stebėjote ir klausėtės mano ankstesnių paaiškinimų, tai aš jau papasakojau tai ir tai buvo visiškai priešinga nei tai, ką jūs teigiate. Kalbant apie visą tą informaciją, kuri buvo pateikta, tai aš tik tai galiu pasakyti, kad asmo, kuris rengė tą studiją, tai išsakė savo nuomonę, padarė savo išvadas. ir mūsų vertinimu, tai visiškai šmeištas, tai kas ten parašyta. Na, yra madinga šmeišti ir nieko nepatikrinti, kai tuo tarpu mes finansinė prasme tikrai nesame pigesni, priešingai. Mūsų paslaugos nėra pigesnės kokybės prasme. Mūsų akreditavimo sistema jau 20 metų veikia ir esame vienintelė institucija, kuri atlieka sertifikavimo procesus ir turi atitinkamas akreditacijas jau eilę metų, tai visos tos pastabos yra populistinės pastabos, tiesiog nepagristos visiškai ir patikėkite, mūsų vyriausybė tikrai labai rimtai ir detaliai analizuoja šį klausimą ir vyriausybė padarė tikrai pozityves išvadas apie mūsų darbą. Taigi, akreditavimas ir visa ta kontrolė, kuri buvo laisvanoriškai mums sutikus atlikta, parodė priešingus dalykus. Tai dėja, na, gaila, kad taip yra teigiama toje studijoje. Rimtas skaitytojas turėtų suprasti, kas ten parašyta, kad tokios pastabos tikrai nepagristos tie, kurie mus pažįsta, pažįsta sistemą padaro tokias išvadas, kai visa ta studija nieko tampa, nie, tam, tampa nieko verta. Ir aš tikrai labai apgailestauju, kad taip yra pristatomas mūsų darbas. Na, man atrodo, tai, ką jūs ką tik pasakėte apie to pranešimo kokybę, tos studijos kokybę, tai mūsų komitetas įvertins tą studiją, mes labai rimtai esame nusiteikę ir yra įvairių kintamųjų, kurie yra faktinio pobūdžio, pavyzdžiui, kaina. Na, kaina yra svarbus veiksnys, taip pat laikas, per kurį atliekamas tikrinimas. Ir tai kelia daug klausimų. Na, Luksemburgas apskritai nėra juk pigi šalis. Tai kaip jau čia taip įmanoma, kad kainos yra pigesnės mažesnės. Kokią kainą moka vartotojas už tai, kad būtų pasiūlomas konkurencingas kainų prasme paketas. Atsiprašau, mes tikrai nesame pigiausi, toli gražu. Esame, mūsų vienintelis tikslas yra padengti E, einamosius kaštus. Tie kaštai yra nemenki, Liuksemburgė kaštai apskritai yra viskas brangu, mes esame didelė valstybė, kaštai yra dideli ir su, sudėt, brangu yra gyventi Liuksemburgė dėl, Liuksemburgė, dėl to mūsų mokesčiai yra vieni didžiausi Europoje. Tai būtent tas sakinys absoliučiai yra neteisingas. Pone Kadenbach, trys minutės nedaugiau. Pone Lyč. Na, įsivaizduoju, jūs veikite pagal dabar galiojančius teisės aktus. Ir jūs tiesiog tikrinate katalogą ir visi žino, kur yra pakeitimų ar kur yra, kur reikalingos tam tikros tam tikri koregavimai ir panašiai. Šiandien jūs kalbėjote apie gydytojus ir pacientus ir tos specifikacijos. Pagrindinis tikslas juk yra sumažinti emisijas, pasiekti pažangos aplinkosaugos ir visuomenės veikatos rytyje. Jeigu jūs žinote, kad tie pakeitimai, kad tam tikros manipulacijos ir panašiai sukuria tokią situaciją, kai teisės akto tikslas mažinti emisijas nėra pasiektas. O tai reiškia, kad tūkstančiai žmonių kenčia dėl to, kad yra pažydžiama jūs, jų sveikata. Jeigu jūs esate daktaras ir jeigu jūs žinote apie galimus šaltinius poveikius, arba ar vis tiek tas vaistas gali būti skiriamas, kai matoma, kad tai duoda e, e, neigiamų ar šaltinių padarinių. Ką jūs darytumėte kaip gytas tokiu atveju? Panas Lyč, kai tik tai tapo aišku, mes rėmėme pastangas pagerinti, pas, pagerinti situaciją, tačiau tai nėra mūsų pagrindinis vaidmuo kaip taip patvirtinančios institucijos vaidmuo. Mes norime patoplinti taisyklės, direktyvas, reglamentus, bet e, juos iš esmės tobulinti reikia. Tam yra priežasčių ir kaip tai yra daroma. Man atrodo, kad nusikals, nusikaltėliai visuomet pirmauja, visuomet pirmauja bandant pagerinti, patobulinti teisės aktus. Tai galbūt reikia tobulinti ir metodus, bet įstatymai patys savaime, mano manimu, kažin ar užkirs kelią e, norinčiam daryti nusikaltimą. Dėkoju. Pone Lyč, mane labai nustebino jūsų reakcija į Karimą Dėly e, klausimą, būtent, kad Audi nepripažino, jog naudoja išdenimo įrangą. Aš norėčiau priminti jums e, tai, ką Audi Center e, klientai sakė, kad kai kurie automobiliai turėjo tokią programinę įrangą, e, kurio būdu per testavimą yra optimaliai sumažinamas, sumažinamas NOX emisijos. Tai ar tai yra išdenimo įranga, galbūt tai nėra neteisėta išdenimo įranga, bet FAQ Audi sako, kad kalbant apie programinės įrangos atnaujinimą, čia nepakenkiama nei automobilio eksploatavimo, nei saugumui. Taigi, jeigu programinės įrangos atnaujinimas nepaveikia automobilio eksploatavimo, tai e, ta išdenimo įranga negali ten būti e, variklio apsaugos tikslais. Ir tai yra nelegali išdenimo įranga. Jūs teigiate, kad e, kai mes lankėmės Luksemburgė, jūs sakėte, kad jūsų darbas yra tik tai uh, stebėti, kaip atliekami tikrinimai laboratorijose ir jūs patys tų testų netliekate. Bet kaip aš suprantu, Euro 5 teisės, standartų teisės aktai sako, kad valstybės narės privalo pasirūpinti, kad teisės aktai būtų gyvendinami, įskaitant ir išdenimo įrangos naudojimo draudimą ir užtikri, užtikrinimą įprasnėmis e, eksploatavimo sąlygomis. Jeigu jūs nesate už tai atsakinga, tai kuri institucija gavo vyriau, Luksemburgo vyriausybės pavedimą užtikrinti, kad būtų laikomasi tų teisės aktų. Negalėjau kaip ir suprasti jūsų klausimo dėl direktyvos ir reglamento, kur ta prievolė yra suformuluota. Euro 5 standarto reglamente jau yra pasakyta, kad valstybės narės privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi reglamento ir įskaitant ir draudimą naudoti išdenimo įrangą. Mes kaip tipą atvirtant instituciją turime labai aiškius įgaliojimus. Ką mes galime testuoti ir kaip testuojame, visa tai yra apibriešta reglamentuose. Na, o visi kiti reikalavimai, dėl visų kitų reikalavimų aš ne, negalėčiau jums atsakyti, kas už ką yra atsakingas. Tai nėra mano kompetencijos klausimas. Aš esu atsakingas už tipo tvirtinimo procesą. Tipo tvirtinimo procese mes tikriname, ar tipo tvirtinimo reikalavimai yra tenkinami. Mes taip pat tikriname po to, jeigu gauname automobilį, tikriname, ar tas automobilis kai jam atliekamas testas, vėlgi tenkina tos reikalavimus, tai yra priekybos gaminių kontrolė, bet niekuomet nebuvo daroma išvada, kad yra išderinimo įranga įmontuota. Taigi, matyt, spraga yra reglamente ir dėl to ir sakau, kad rinkos priežiūra turėtų būti numatyta ir rinka prižiūrinti institucija turi turėti aiškius reikalavimus ir tie reikalavimai neturi būti susiję vien tik tai su tipo tvirtinimo reikalavimais. Tai turi būti daugiau rinkos priežiūros, e, atliekant kontrolę eksploatuojamiems automobiliams ir panašiai. Ateityje turi būti aiškiai numatyti tie dalykai, nes anksčiau jie nebuvo aiškus. Ir aš tikrai nežinau, kad tam buvo skiriama pakankamai dėmesio anksčiau. O po to mes visi jau gudrus, aišku. ponė Lyč, baigėme šios klausimus ir tai buvo jūsų paskutinis atsakymas ir daugelis kitų atsakymų rodo, kad sistemoje problemų yra didelių ir tą mes ir tyrėme. Ir dėl to lab, manau, kad labai svarbu, kad ne tik komisija, bet ir žmonės, kurie dirba su tipo tvirtinimo reglamentais, IMCO komitete atidžiai klausytųsi, galbūt klausydamėsi mūsų posėdžio internetu. Uh, ir panašiai. Na, visi išalkome, esame pavargę, susitiksime trečią valandą. Ačiū Jums, dėkoju ponė Lyč, kad atsakėte į visus kartais gan sudėtingus klausimus ir tą padarėte labai tvirtai.